Right, welcome everybody, if you could. Labą dieną visiems. Gal galėtume susėsti? Okay, thank you very much. Labai ačiū. Pradedame šiandienos posėdį, kurio pagrindinė tema e, klausimas dėl MIFID direktyvos. Bet pradėkime nuo formalumų. Darbo atvarkės patvirtinimas. Niekas neprieštarauja. Tada e, sakome, kad darbo atvarkė priimta. E, skaitant ir pirmininkės pranešimus ir viešai klausimą. Dabar aš visų pirma norėčiau atsiprašyti kalbėtojų dėl to, kad per klausimą pati negalėsiu pirmininkauti. Aš tiesiog neto žodžio prasme ką tik atbėgau iš Junktinės karalystės, kurioje e, dalyvavau uh, transatlantinėme teisės aktų e, kūrime, atsiprašau, iš Junktinių Amerikos valstijų. Tarėmės e, kartu su Junktinių Amerikos valstijų pareigūnais, taigi sofosėdis buvo labai svarbus. Ir dabar aš paprašiau savo vicepirmininkės, ponios Makasi, papirmininkauti. Aš manau, kad tai yra visai tinkama, nes ji yra pranešėja rengianti direktyvą dėl piknaudžiavimo rinką. Uh, Be to, ji e, prisidėjo prie teisės reikalų ir vidaus reikalų komiteto, ar gal ir visų komitetų kartu, e, parengto MIFID direktyvos naujo projekto. Taigi, jai šis dosie yra labai įdomus. E, formaliai aš turiu pristatyti trialogus. E, pirmasis trialogas dėl EMEJOS vyko e, lapkričio 28 dieną, e, buvo aptarta visai lė klausimų, buvo siekta pažangos, e, kitas trialogas įvyks Strasbūrė. Tai numatyta padaryti e, kitą savaitę, prasidėdančią gruodžio 12 dieną, bet tiksli data dar bus nustatyta. Indėlių garantijos e, schema Ketvirtasis trialogas taip pat jau įvyko. E, pirmasis susitikimas įvyko techninių lygmenių gruodžio pirmąją dieną. Ten buvo kalbama apie nepolitinius reikalus. Buvo pasiekta daug pažangos per abu posėdžius ir e, nauja keturių stulpelių lentelė bus išsintinėta visoms politinėms frakcijoms netrukus. Kitas trialogo posėdis yra numatytas kovo 13 dieną Strasbūrė. Dėl SEPOS. E, ketvirtasis trialogas įvyko lakrūčio 30 dieną, buvo pasiektas e, preliminarus susitarimas ir taryba ir komisija sutiko uh, E, apsvarstyti tą susitarimą. Pagal šį susitarimą valstybėms narėms yra suteikiama galimybė pritaik, pasinaudoti išlygą ir e, ilgesnį laiką turėti e, BIF ir MIF e, panaikinimams. Ir e, mes žinome, kad bus pakeistos vyriausybių kompensavimo teisės. Žinome, kad taryba galės pateikti savo išvadas dėl šio susitarimo, reglamento tekstas iš esmės jau sutvarkytas, tačiau kalbant dėl deklaracijų, o josgi yra parlamento sutarties pagrindinė dalis, e, čia e, mažiau optimizmo galima demonstruoti. Manome, kad e, per e, Koreper susitikimą gruodžio 15 dieną dėl galutinio teksto bus susitarta ir tada e, gruodžio 19 dieną mes šiame komitete susitiksime ir kalbėsime apie 73 taisyklę. Tada vasario mėnesį plenarinėme posėdėje galėsime patvirtinti tą susitarimą. Taigi dabar laukime visapusiško susitarimo su Europos komisija. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad išeinu. Aš tikiuosi, kad jūs. Uh, Suprantate, kad aš, kada vėliau paklausysiu internete šio renginio, o dabar perdužiu pirmininkavimą poniai Arlin McCarthy. Uh, Kolegos, Mano balsas šiek tiek užkimęs, todėl aš labai daug nekalbėsiu. Daug e, e jūsų laiko negaišinsiu, klausysime ekspertų ir pranešėjų. Taigi, toliau e, nešvaistydama laiko, iš karto pereinu prie mūsų programos. Matėte, kaip programa parengta. Trys e, dalys. Išklausysim puikių ekspertų ir aš džiaugiuosi, kad jie šiandien su mumis. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį ponui pranešėjui Ferberiui, kuris išsakys savo pristatomąją kalbą. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti bent jau tuo, kad čia turime bent jau keletą kolegų. Iš tikrųjų, nagrinėjami klausimai susilaukia susidomėjimo. Šis e, klausimas vyksta dėl to, kad e, šiuo metu yra peržiūrima MIFID e, direktyva. Komisija pateikė savo pasiūlymus spalio 21 dieną ir ekon komitete per pastaruosius mėnesius mes jau priemėme sprendimus dėl, dėl įvairių E, priemonių mes priemė sprendimą dėl priežiūros institucijų vertybinių popierių, pavyzdžiui, srityje, priemėme ir teisės aktų dėl alternatyvių fin, e, finansavimo fondų, ar taip pat dėl e, nebiržinių išvestinių priemonių priekybos bei priekybos pasiskolintais vertybiniais popieriais mes siekiame skaidrumo Europoje, apsaugoti vartotojus, o taip pat sukurti ir sąžiningas konkurencijos sąlygas Europos finansų rinkoje. Man kaip pranešėjai labai svarbu, kad būtų pasirinktas skaidrus darbo metodas, nes šis dosie iš tikrųjų yra labai svarbus. Taigi, dėl to mes viską pradedame nuo klausimo tam, kad galėtumėm padiskutuoti su įvairiais ekspertais, įvairiais klausimais, kad gautumėm daugiau informacijos. Karu, kartu su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais aš parengiau klausimyną, kurį galite rasti Ekon puslapyje. Iki sausio 13 dienos galima teikti atsakymus į tą klausimyną. Taigi mes e, turime žymiai daugiau laiko negu kad kitais, kitų dosie atveju. Taigi dabar vyksta konsultacijų procesas ir tikrai tikiuosi, kad viskas vyks skaidriai. Šiandien yra pateiktas pirmasis darbinis dokumentas, jį galite rasti savo dokumento aplanke. Ta šiame dokumente yra apibendrintas dabartinės direktyvos turinys. Na ir mes rengiame ir papildomus dokumentus komitetui, tam, kad galėtumėm aptarti įvairius klausimus, įvairias rytis. Na ir tada jau man teks pareiga parengti subalansuotą ataskaitą, subalansuotą pranešimą. Šios dienos susitikimui mes parengėme tris klausimų grupės. Dabar apie viską išsamei nekalbėsiu, nes patys matote darbo atvarkę. Be abejo, kalbant apie kiekvieną sritį, tai e, pasisakys daug ekspertų. Mes radome maždaug 50 ekspertų, kuriems e, būtų tikę dalyvauti šiame klausime ir uh, kartu su savo šešėliniais pranešėjais aš tariausi, kuriuos ekspertus pakviesti tam, kad galėtumėm e, diskutuoti. Mes siekiame kiek įmanoma skaidresnio proceso. Europos parlamentas dar prieš komisijai pateikiant savo pasiūlymą pateikė rez, e, rezoliuciją arba deklaraciją e, šią temą ir aš norėčiau padėkoti kolegijai, kuri parengė tą deklaraciją ir joje suformulavo Europos parlamento poziciją. Tai yra kolegė Svinburn. Komisija pasinaudojo kai kuriais Europos parlamento pasiūlymais Iš tikrųjų, tokių pavyzdžių yra labai daug, galėčiau paminėti keletą. Tačiau antra vertus yra ir tokių mūsų pasiūlymų, į kuriuos komisija neatsižvelgia. Tarkim, Europos parlamentas nereikalavo priekybos vietos apibriešties. Na, o komisija atitinkamų veiksmų ėmėsi OTF srityje. Dabartinę direktyvą reikia peržiūrėti kiek įmanoma greičiau. Ko gero, visi suprantate, kad nuo tada, kai įsigaliojo MIFID direktyva, labai pasikeitė situacija rinkoje. Na ir dabar reikia prisitaikyti prie naujų teisės aktų, o taip pat ir prie didžiojo dvidešimtuko primtų sprendimų Pittsburgė. E. Tikrai nenorėtumėm, kad būtų nereguliuotos rinkos ir nereguliuoti produktai. Taigi MIFID apie tai ir kalbama. Ir dabar mes, kaip teisės aktų, kurie turime imtis veiksmų. Taigi taip labai trumpai galėčiau viską pristatyti. Reikės kalbėti apie rinkos struktūrą kaip po tokią, Komisija, kaip jau sakiau, pateikė pasiūlymą dėl prekybos vietos apibrėžimo, yra atskirų pasiūlymų smulkioms bei vidutinėms įmonėms, taip pat reikės aptarti prekių rinką. Jau ir šiandien apie tai kalbėsime, man atrodo, kad tai yra svarbus dalykas, nes mums Europos parlamentui tenka didžiulė atsakomybė, reikia atsižvelgti tą patirtį, kurią sukaupėme per pastaruosius metus. Toliau esma Europos vertybinių popierių rinkų institucijos vaidmuo. Taigi reikėtų komisijos pasiūlymuose atsižvelgti į esmą vaidmenį. Komisijos pasiūlymuose yra paminėti 35 standartai, taigi reikia labai išsamei aptarti esmą vaidmenį, ypač kalbant apie tam tikrų produktų uždraudimą, kurie paminėti komisijos pasiūlymą, taigi reikės labai išsamių diskusijų. Taip pat reikės kalbėti apie taikymo sritį, galimas išimtis, investuotojų apsaugą, atlygį patarėjams, taip pat vadinama aukštos, e, aukšto dažnio priekybą. Ir taip pat e, reikės kalbėti apie domenų konsolidavimą, trečiųjų šalių taisyklės, konsolidavimo taisyklės. Tokie būtų pavyzdžiai. Ko gero visiems aišku, kad e, mes pasiekime patį finansų rinkos, pačią finansų rinkų reguliavimo šerdį. Ir aš labai dėkoju tiems kolegoms, kurie šiandien po pietų rado laiko atvykti šį klausimą. Taip pat noriu padėkoti ir, kad atvyko ekspertai tuos tris diskusijų etapus. Taigi, ko gero, šiandien galėsime briežti tam tikras gairias MIFID ir MIFIR. Aš su nekantrumu laukiu kolegų pasisakymų ir tikiuosi, kad iš tikrųjų mes ir toliau dirbsime po kalėdų, tokia pat, vadovaudamiesi tokia pačia E, e, produktyvę dvasę, kaip kad dirbame dabar. Ačiū. Thank you, Mr. Ferber. Ačiū, ponai Ferber. Matau, kad turime visus šešėlinius pranešėjus, tai gerai, turime ir savo svarbiausius ekspertus, taigi turėsime galimybę užduoti klausimus ir išorės ekspertams, kuriuos pasikvietėme į šiandienos klausimus. Tad pradėkime pirmąją darbo sesiją, kur kalbėsime apie tai, ar turime tinkamas institucijas, paslaugas, veiklą E, vietas ir priemonės, ar visa tai yra apimama tuose dokumentuose, tuose teisės aktuose, kurias siūlo komisija. Kiekvienam prelegentui skirsime penkias minutės ir aš prašysiu jūsų laikytis to penkių minučių apribojimo, kitaip labai sunku bus sutilpti į šiandienos laiką. Visų pirma, Karl Lanų, tai yra Europos politikos studijų centro vykdomasis pareigūnas. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Ekon komiteto nariams už suteiktą galimybę atvykti čia, pakalbėti su jumis. Manau, kad labai svarbu, kai, kad jog Europos parlamentas, kaip Markus Ferber prieš minutėlę pasakė, kuomet MIFID pradėta uh, taikyti prieš 40 mečius Ir labai svarbu, kad parlamentas taip pat e, žiūri, ką komisija e, ketina daryti nuo 2004 metų, kuomet galioja MIF direktyva, kad būtų galima išanalizuoti, ar iš tikrųjų yra siekiama tų tikslų, kurių buvo užsibriešta MIFID. Visų pirma, reikia suprasti, kas yra MIFID tai yra teisės aktas, kuris apima įvairius labai skirtingus dalykus. Ir mm, investicinių paslaugų direktyvos pirminis pavadinimas galbūt buvo iškesnis nei MIFID, kad iš tikrųjų ėjo kalba apie visą tai, kas yra susijęs su investavimo paslaugomis, su priekybos vietomis, tarpininkais, investavimo paslaugomis e, ir investuotojų apsauga, kas yra taip pat labai svarbus elementas. Tuo pakeičiama 93 metų investavimo paslaugų direktyva, kuri galioja apie dešimtmetį, kai 2004 metais buvo patvirtinta MIFI direktyva, kuris įgaliojo 2007 metais. ISD tuo met jau tam tikrų mastų um, galvojo apie investavimo paslaugų rinką ES, tačiau nebuvo panaikinta vietinių biržų monopolija. Ta padarė MIFI 2004 metais panaikindama e, biržų, e, akcijų biržų monopoliją ir įdėkdama dvi vietas, tai yra daugia šalės priekybos vietas ir sisteminių internalizavimo e, objektų įvedimu. Tai yra tų tarpininkų, kurie priekiauja e, nuolat panaudodami savo vidinius resursus. Tai taip pat reikia galvoti apie įvairias investuotojų apsaugos priemonės interesų konflikto atvejus. Kainų skaidrumas yra svarbiausias dalykas MIFID, tačiau kol kas yra apsiribojama tik tai akcijų rinkomis, tačiau ne, nepasiekiamos išvesnės priemonės ir obligacijos. Tai nėra taikoma europinių lygmenių. Uh, Taigi praėjus ketveriems metams nuo MIFI direktyvos įsigaliojimo 2007 metais, ką mes žinome, manau, kad dėl to um, akcijų uh, priekyba smarkiau susiskaldė į skirtingas priekybos vietas, tačiau likvidumui nėra padaryta žala. Uh, priekybos kaina sumažėjo. Prana, pranešėjas prieš minutėlę pabrėžė, jog Priekybos technologijos labai ištobulėjo, rinkos poveikį reikia sumažinti ir reikia reikia galvoti apie konkurencijos teikiamų pranašumų platesnį panaudojimą. Iš visų biržų čia įgavo didžiausią dalį. 30 procentų rūpjūčio mėnesį būtų tokia dalis. Investuotojai turi galimybę taip pat pasinaudoti įvairiomis išlygomis, neiškumais, kai eina kalba apie dvišalę priekybą, kainų nustatymą, priekybą savo sąskaitą, pavyzdžiui, dėl to, ko susidarė brokerių tinklai. Galvojant apie investuotojų apsaugos sistemą, manau, kad direktyvos poveikis buvo daug ryškesnis čia direktyvą, kuomet įsigaliojo 2007 lapkritį, praėjus dviems mėnesiams nuo, nuo Penrok įvykių, manau, iš tikrųjų sprendė e, įvairius dalykus, kas susiję ir su finansinė krize ir ką mes matome dabar po keliarių metų e, interesų konflikto investuotojų apsaugos elementai, nors galbūt ir tinkamai su, numatyti, projektuoti, ne visuomet buvo tinkamai taikomi. Ir manau, kad ta nesėkmė galėtų būti siejama su tuo, kad taisyklės buvo nepakankamai gyvendinamos, kai kuriais atvejais MIFI direktyvos taisyklės nėra visiškai aiškios, bet to ne visuomet yra įmanoma aptar, e, apžvelgti visus įgyvenimo elementus. Kai kurie klausimai jau yra sprendžiami, sukūrus prie Europos priežiūros instituciją, taip pat Kiti klausimai bus sprendžiami per MIFID pakeitimus. Mes atlikome tyrimą dėl MIFID įgyvenimo 2011 metų pradžioje ir nustatėme, kad pagrindinės problemos yra duomenų konsolidavimo nebuvimas ir e, taip pat verslo taisyklių kodeksų nebuvimas. Tai taip pat nulemta yra to, kad yra didelė fragmentacija. Uh, ir dėl to, kad nėra standartizuotų duomenų formų tarp pardavėjų. Tas jau MIFID buvo sprendžiama ir po to buvo nekarta aptarta ir 2010 Cezar dokumente taip pat buvo aptarta. Dabar dėl taisyklių, dėl Elgesio kodeksų iš tikrųjų reikia galvoti apie geriausias vykdymo taisyklės ir svarbiausia, aišku, tai, kad nėra konsoliduotų duomenų bankų. Čia pagrindinis gal e, trūkumas yra tai, kad MIFID, aišku, tai yra geros taisyklės, tačiau nėra pakankamų taisyklių dėl interesų konfliktų aktų. Ir mūsų tyrimas nustatė taip pat, kad ir tos taisyklės yra nepakankamai taikomas. Todėl MIFID 2 yra nuostatos, kurias. E, Stengiasi sustiprinti tą uh, apsaugą, kuri yra numatyta konsultavimo pusėje. Svarbiausia, MIFID, kas yra pasiekta, tai aišku, kainos skaidrumo dalykai, ypač kai nekalba apie neakcijų biržą ir po to visos taisyklės po pardavimo. Manau, kad uh, tai, kad kainų skaidrumo taisyklės turi būti išplėstos ir apimta turi būti taip pat ir obligacijų rinka. Jau nekarta buvo apie tai kalbėta, manau, kad tai buvo praleista galimybė, bet to reikia nepamiršti ir nebiržinių priemonių priekybos ryties. Aišku, labai svarbu užtikrinti CSD, kad būtų laisva priekyba užtikrinta ir komisija taip pat teikia pasiūlymus ir toje srityje. MIFI tuomet e, buvo, aišku, revoliucija e, finansų paslaugų rinkoje, e, daug kas labai skundėsi 2005-2006 metais, kad bus per brangu įgyveninti tas nuostatas, kad per nedidelė našta, tačiau panašu, kad tikrai viskas visai kitai pasisuko, dabar visos firmos mato, kad tai yra puikios galimybės, kurios atsiveria. Ir, uh, investicijos buvo paskatintos, e, buvo e, galima geriau spręsti visas problemas susijusias su finansų rinka. Ir dabar MIFIDU tikrai reikia toliau e, vystyti, reikia išspręsti dar likusius trūkumus po MIFID direktyvas. Ačiū. Ačiū. O dabar aš paprašysiu uh, Finance Watch organizacijos generalinio sekretoriaus Thierry Filipono uh, pristatyti savo nuomonę. Thank you very much. Labai ačiū. Tam, kad galėtume aptarti šiandienos aktualijas, e, turime galvoti apie MIFID tikslus. Mes e, kalbame apie tai, kad reikia sukurti saugesnį, e, tvirtesnę finansų sistemą, kuri būtų labiau atsakinga ir ekonomikos ir visuomenės atžvilgių. Ir jeigu vertinsime, ar MIFID pavyko pagerinti rinkų saveikumą ir tenkinti kapitalo poreikius realioje ekonomikoje, reikštų, kad e, kapitalas buvo tiekiamas galutiniams investuotojams atžvelgiant į tris kriterijus. Pirmiausia, tai skaidriai, antra, geriausiai įmanoma kaina ir trečias, e, nuosekliai tarnaujant e, realiai ekonomikai ir visuomeniai. Pirmiausia, pažvelgime į skaidrumą. Pirmiausia, faktai. Faktas yra tas, kad šiandien maždaug 40 procentų ES kapitalo yra prekiaujama e, nuo prekystalio. Ne per biržas, atsiprašau. E, vadinasi, 46 procentai, e, maždaug 46 procentai Europos e, kapitalo apimčių yra daroma per e, šešėlinę finansų rinką be skaidrumo. Pažvelkime giliau į finansus. Maždaug prieš metus buvo paskelbta labai įdomi e, Frankfurto universiteto e, ataskaita. Buvo sakoma, kad 39 procentai visų OTC priekybos operatorių kapitalų netenkina MIFID mažmeninės priekybos mastų, kurie yra 7,5 procento. E, MIFID yra orientuota į standartinį rinkos dydį. Vadinasi, jeigu turite 39 ir 9, tai 8 procentus 8 e, procentais viršėte standartinį rinkos mastą. Neprekyba. Ir e, taip pat galime pasakyti, kad nebiržinės prekybos operacijos gali būti orientuotos į E, prieš priekybinį skaidrumą. Kitaip tariant, 38 procentai e, tokios priekybos yra e, nedidelėse įmonėse. 87 procentai OTC operacijų pažeidžia, pažeidžia MIFID iš esmės. Galbūt teoriškai nepažeidžia, bet prisiminkime, kad MIFID iš pradžių buvo traktuojama kaip gana silpna. Tik tai išlygoje buvo to požiūriu, tik tai atsiprašau, Konstatuojamoje dalyje buvo kalbama apie skaidrumą. Ir dabar reikėtų klausti, ar tos neskaidrios rinkos vis dar e, išlieka um, aktualius, kai kalbame apie kainos formavimą ir ar jų nebūtų galima diskvalifikuoti, uh, galvojant apie naudingumą ekonominių požiūrių. Kitas svarbus kriterijus yra geriausiai manoma kaina. E, esma uh, Europos e, esma pirmtakas e, atinkamas komitetas 2009 metais yra pasakęs, kad rinkos fragmentacija ir kiti faktoriai e, sukūrė tam tikras sąlygas priekybos kaštų didėjimui. Operacijų kaštai sumažėjo, tačiau grinasis poveikis, kaip apibūdino Cezar, e, E, buvo didesnis, turiu galvoje kainą, kurią mokėjo investuotojai. E, reikėtų patiems savęs klausti, ar tokios e, išvados yra iki šiol teisingos. Žinodamas, kad man laiko skirta nedaug, aš perėsiu iš karto prie trečiojo punkto. O trečiasis punktas būtų toks, ar mes tikrai tarnaujame ekonomikai ir visuomeniai. Uh, Rinkos fragmentacija, kaip visi žino, e, padidino e, didelio dažnio priekybos išaugimą. Šiandien tokia priekyba sudaro 35 procentus kapitalo priekybos masto Europoje. Kaip mes e, žinome, HFT yra susijusi su daugybė skirtingų elementų, tai yra ir kainų arbitražas tarp skirtingų preky, prekiautojų ir rinkos kuriejai ir daugybę įvairiausių strategijų susijusių su uh, informacija apie kainą, operacijų vykdymo tempą, jau nekalbant apie piknaudžiavimą rinką. E, kai kuriais atvejais taip yra ne visada, bet kai kuriais atvejais piknaudžiavimas rinka egzistuoja. Yra naudojama daug įvairiausių metodų tai padaryti. Reikėtų atskirti HFT sukuriančią likvidumą ir HFT sukuriančią priekybos mastus. Tik tai e, HFT susijusius su rinkomis gali būti traktuojama kaip sunkurianti rinkos likvidumą, o visos kitos HFT e, formos sukuria tik tai mastus. Prisiminkime 2010 m. gegužės mėnesių e, operacijų žlugimą, per kurį 27 kartus e, išaugo E, operacijų kaštai ir dėl to daug kas e, rinkoje žlugo. Viską galime skaičiuoti pagal aiškius algoritmus ir labai svarbu pademonstruoti, kad HFT priekybos esmė yra daugiausia susijusi su tendencijų sėkimu. Tendencijų e, sėkimas dažniausiai atspindi tikruosius investuotojų interesus. Mes e, labai daug organizuojame diskusijų dėl e, tikrųjų galutinių investuotojų ir tie patys investuotojai mums sako, kad HFT juos aplenkia, kai yra kalbama apie konkrečias e, priekybos operacijas. Mes turime atskirti, kaip sakiau, HFT sukūrenčią likvidumą ir HFT orientuotą į tendencijų siekimą išvadą. Nepaisant savo pareikstų išvadų, MIFID 1 nepasiekė tikslo padidinti rinkos bešališkumą, užtikrinti skaidrumą ir padidinti e, konkurencingumą. Taip pat nepagerino korporacijų galimybės patekti į rinkas ir prognozuoti investuotojus. E, toli gražu taip nėra. Taip pat mes Finance Mosh organizacijoje manome, kad Ekon komiteto 2010 m. lapkričio mėnesį priimtame pranešime, vienamame Svinburn pranešime, yra pateikta daug naudingų pasiūlymų, kurie galėtų būti peržiūrėti MIFID E, rengimo procese. Finance Watch organizacija teikia visą eilę konkrečių pasiūlymų dėl šiandien pateiktų temų ir kitų temų, apie kurias nenumatyta kalbėti, pavyzdžiui, investuotojų apsauga ir atsakinga priekyba. Ačiū. Well, keeping... Labai ačiū už puikią pradžią, ačiū už tai, kad uh, iš esmės laikėtės kalbėjimo laiko. Galbūt pranešėjas Ferber turi klausimą arba šešėlinį pranešėjai. Visų pirma, ponas Ferber. Uh, Ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų turiu daug klausimų, bet visų pirma paminėsiu tik du dalykus. Komisijos pasiūlyme. Įtaikymas rytį yra įtraukta ir apivartinių taršos leidimų priekybos sistema. Taigi, kodėl tai buvo padaryta? Taip pat e, reikėtų atskirti likvidumą nuo aukšto dažnio priekybos bei algoritmų. Kalbant apie HFT aukšto, aukšto dažnio priekybą, tai nelabai aišku, kokios išvados. Komisija savo pasiūlyme pateikia uh, aspektų, kad būtų galima išvengti flash crash. Ar to pakanka, ar vis dėlto reikėtų dar kažką įtraukti? Pirmininkė, Ponas Ferber, jeigu leisite, galbūt dirbkime taip. Tegu būna pateikiamas klausimas, paskui nuskambės atsakymas. Ir iš tikrųjų norėčiau, kad šis klausimas vyktų kiek įmanoma sklandžiau. Ponas Gebelis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą. Visų pirma, dėl skaidrumo. kai mat, sustinku su investuotojų atstovais, jie visą laiką pasisako už skaidrumą, tačiau realiame pasaulyje, kai vyksta nebiržinė priekyba, tai iš tikrųjų nėra jokio skaidrumo. Dabar komisija pateikė pasiūlymą dėl organizuotų priekybos sistemų OTF Ar OTF iš tikrųjų yra tinkamas atsakymas e, nebiržiniams e, išvestinėms finansinėms priemonėms? Ar, ar iš tikrųjų yra užtikrinamas skaidrumas, kai vyksta tokia priekyba? Kitas klausimas dėl HFT, aukšto dažnio priekybos. Rinkos buvo sukurtos tam, kad ekonominiai operatoriai kad žinotų, kokios yra kainos. Per milisekundės per kompiuteriuose galima pamatyti, kokios yra kainos, kiek kainuoja kokios akcijos. Tačiau Čia nėra pakankamai skaidrumo, ne visi e, mato kainas, taigi ar nereikėtų kažką daryti su algoritminė priekyba ar HFT. Pirmininkė, taigi galbūt pirmą atsakykime į šiuos du klausimus kolegos, jūs e, galite pateikti iš tikrųjų kokiu tik norite klausimų, bet e, dabar kalbame būtent apie konkrečius klausimus, kurie buvo paminėti prezentacijų metu. Galbūt ponas Lenų galėtų pirmas atsakyti patiktus klausimus, o paskui ponas Filipona. Um, of... Ačiū. Dėl išleidimo sertifikatų kai tai yra labai likvidiai rinka, visos biržos dabar prekiauja, to tai iš tikrųjų uh, pavyzdys galbūt būtų naudingas, um, pradedant prekiauja kitomis uh, išvesnėmis priemonėmis, pavyzdžiui, dėl žaliavinių prekių. Uh, dėl, tai, tai tiek būtų, dėl skaidrumo, ką panas Goebbels teiravosi. Visų pirma, sakyčiau, kad kreipčiaus į visus, į, į rinkas ir į bankus kurie prieš 2-3 metus ginčiasi dėl nebiržinės priekybos, dėl nebiržinės priekybos skaičių, tai iš tikrųjų yra tie skaičiai, aš nesuprantu, kodėl taip yra ir jau 4-5 metus seku visus pasikeitimus, aš, net, ne, ne, aš nežinau vis tiek, ką padaryti. Aš sakyčiau taip, žiūrėkite, gal, pačios biržos, investavimo firmos gal galėtų duoti tos skaičius, todėl mes ir įvedam tą naujos formos licenciją duomenų teikėjams, kad valdžios institucijos galėtų tikrus skaičius pateikti, nes aš girdėjau nuo 15 iki 40 procentų įvairių skaičių, tai iš tikrųjų man būtų sunku atsakyti tai. Dėl OTF, organizuotos priekybos sistemų. Tai irgi galėtų būti MTF, daugia šalės priekybos sistemas, tai ką mums reikia naujos kategorijos. Dėl to reguliavimo institucijų darbas darosi dar sudėtingesnis, Man atrodo, čia yra kažkokia tai hybridinė kategorija tarp sisteminių internalizatorių ir e, daugia šalės prekybos platformų. Tai aš sakyčiau, čia galėtų būti tik tai daugia šalė priekyba. E, vis sakoma, kad sisteminiai internalizatoriai tai yra e, nedaugia šalė priekyba, man atrodo tas pats. OTF irgi iš esmės tas pats kaip MTF struktūros dalis. Dabar dėl aukšto dažnio priekybos. Irgi diskusijos dviejus, tris metus jau tęsiasi. Ir man atrodo, nereikėtų uh, numenkinti MIFID um, naudos. Iš tikrųjų, didžiulės investicijos į naujas technologijas dabar yra padarytos. Daug kas uh, prie, prieš kelius metus teigia, kad yra pernelik daug biurokratijos. Tačiau MIFID iš tikrųjų ką paskatino? Didžiulės investicijas į technologijas ir mes labai priartėjome prie ją. Mūsų rinkos struktūra ir visa tai, kaip jin dabar fragmentuota, labai panašu į JAV situaciją. Tai reiškia, kad mes sureagavome į iššūkius, kurie buvo ir ta technologinė raida, kuri vyko kitoje Atlanto pusėje, manau, viskas atsispindėjo ir davė naudos, jeigu pažiūrėtumėm. Reguliatoriai galbūt gali kelti klausimą, ar reikia reguliuoti technologiją. Aš nežinau, ar įmanoma reguliuoti technologiją. Komisija dabar ką siūlo, žiūrėkime, kad yra toliau rizikos kontrolės, rinkos kontrolės priemonė, tačiau tai nereiškia, kad flash crash nepasinaud, nepasikartos. Tai labai sunku yra viską kontroliuoti reikia, aišku, galvoti apie tolesnės investicijas į technologijas. Tai tiek. Um, <clears throat> of, uh... Dėl pono Ferber klausimo, dėl likvidumo ir algoritmų. Uh, um, didelio dažnio priekybos kontekste, galbūt neaiškiai aš pasisakiau, algoritminė priekyba yra didžiulis paketas, po to turite to paketo dalį, tai yra e, didelio dažnio priekyba ir jos viduje turite du tipus didelio dažnio priekybos. Dalis, kuri gali užtikrinti likvidumą, realiai tai yra likvidumo teikėjai, ten, kurie dirba, tai yra rinka kūrė, čia yra įvairių technologijų, įvairių metodikų, kurios užtikrina apimtis, bet nelikvidumą. Tai čia reikia skirtumą daryti, ką aš pasakiau. O dėl flash crash, ką aš pasakiau, tai buvo pavyzdys pateiktas tam faktui, kad kadangi didžioji dalis HFT priekybos yra iš esmės tik tai sekama ta tendencija, kai nori iššokti traukinį ir pasinaudoti tą naudą, tai yra natūrali tendencija, kuris skatina jau egzistuojančią tendenciją. Ir tas yra tiesa. Tai reiškia, kad tai, ką komisija siūlo, žiūrėkite, prašysiu HFT priekeivių užtikrinti likvidumą rinkoje, tai turi prasmės. Galbūt, aišku, reikėtų šiek tiek adaptavimo Ir e, kaip kad aš, pavyzdžiui, ankstesniam gyvenime e, su likvidumo teikėjais e, derinau sandorius, kuomet prašai kažką pasirašyti likvidumo sutarimą, nepriversi tos institucijos šimtų procentų atveju tai padaryti, nes turi prisidengti prie kai kurių specialių situacijų, taip veikia tarpininkai realiam gyvenime. Šimtų procentų garantijų nėra, tačiau HFT priekeivių iš principo galima prašyti. Jeigu jie sako, kad jie atneša likvidumą, tai gali prašyti, kad jie būtų likvidumo teikėjai. Čia yra du variantai. Arba jie neduoda likvidumo ir jie sako, ne, ne, ne, nenoriu aš to daryti, aš neduosiu likvidumo. Arba aš duosiu likvidumą ir aš Aš žinau, kad iš tikrųjų daug kas iš jų realiai tuo užsima, tai nematau, kodėl jie turėtų atsisakyti prisimti teisinės prievolės, teisinės garantijas pateikti, kad tikrai užtikrins likvidumą. Tai reikia aiškiai daryti skirtumą tarp tų ir tarp tų kitų. Kitas klausimas dėl kainos pas, atskleidimo funkcijos. Uh, viskas vyksta labai greitai, taip, ir tai ir yra esmė. Šiandien rinkoje mes matome tai, kas atsiprašau, aš nenoriu čia pernelyg dramatiškai pasakyti, bet tikrai tai yra viskas iškreipta. Realūs investuotojai bijo, kad juos sumuš. HFT priekeiviai, kai jie pateikė pasiūlymą, pasinaudoja nebiržinę rinką ar tamsius šešėlinius priekybos kanalus, kad pasislėptų nuo HFT priekeivių, kai vykdo tą sandorį už geresnę kainą jiems. Tai aš noriu pasakyti, kad ta tamsioji rinkos pusė ir HFT faktiškai vieni kitus maitina ir būtent tai yra iškreiptas tas vaizdas, kodėl taip suformuojamos kainos ir tą reikia spręsti, nes realiai rinkos tamsioji pusė a, maitinasi iš šviesiosios rinkos pusės, tai tarsi važiuoja be bileto jie kuomet kalbame su priekeiviais, su, te, tai, su tais, kas dirba rinkoje, yra protingi pinigai ir kvaili pinigai. Kvaili pinigai tai yra, kai priekiauji šviesioj pusėje rinkos, protingi pinigai, kai priekiauji tamsioj pusėje. Aš sakyčiau, kad viskas turi būti priešingai. Kad kai priekiauji šviesioj pusėje, tai turi būti protingi pinigai. Nu, Ar norėtume dėl OTF dar pašnekėti, organizuotos priekybos sistemų? Taip, taip, taip, žinoma, dėl OTF. Ne, nesu tikras, aš čia gal pritarčiau Karel Lanų, nežinau, ką OTF atneša. Manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl sandoriai priekyba vyksta nenoriu čia išvengti klausimo dėl OTF, bet e, kalbant apie nebiržinę rinkos dalį, taip, 15, 25, netgi 40 procentų. 40 procentų iš Thomson Reuters yra skaičius. Manau, kad tai yra patikimas skaičius, šaltinis. Bet net jeigu ir 15-20 procentų, vis tiek faktas iš principo išlieka. Ir aš dabar tai sieju OTF ir OTC, organizuotos priekybos sistema su nebiržinė priekyba. OTF išradimas, ką tai reiškia? Manau, kad realiai naudos jie neatneša ir reikia sustiprinti OTC apibrėžimą MIFIDE. OTC nebiržinės priekybos e, e, apibrėžimas MIFID yra labai silpnas. Čia 53 tik tai punktas apie tai kalba. Ir iš esmės ten pasakyta, kad OTC e, turi būti, kuomet yra virš standartinės rinkos kainos sandoriai tuo metu. Tai ką mes matome? Kešim aštuoni procentai. Patikimas tyrimas, vėlgi, MIFIDO dvasia kokia. Kaip sustabdyti tą situaciją? Aišku, reikia sustiprinti OTC apibrėžimą. Ir mm, tikrai aš esu tikras, kad jeigu to nepadarysime, labai daug priekybos nukeliaus į OTF-us. Ir jeigu sustiprintume OTC apibrėžimą, MTF išspręstų visą situaciją. Um, visis... Toliau pana Solė Šmit ir po to pana Svimbarn. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už pirmosius du pasisakymus netaip jau lengva yra suprasti šios temos esmę, nes vienas iš kalbėtojų sako, kad visa rinka yra iš esmės iškraipyta, o kitas sako, kad rinka funkcionuoja pakankamai gerai. Mano klausimas ponui Lenų. Ar jūs e, manote, kad iškyla per didelio reguliavimo rizika? Man jūsų klausant susidarė įspūdis, kad jūs norėjote pasakyti, jog pagrindinė problema dabartinėje MIFI direktyvoje yra ta, kad trūksta įgyvendinimo, trūksta įgyvendinimo užtikrinimo. Ir dabar mes e, e, turėjom, turime tai, e, svarstyti tai, ką jau turėjo padaryti valstybės narės. Ar aš teisingai jūs supratau? O toliau e, kitas klausimas ponui Filipona. Kaip jūs apibūdintumėte kriterijus aukšto dažnio priekybai? Nes manau, kad mums tai yra visų įdomiausia. Mes e, žinome Spinning Jenny istoriją, buvo bandoma sugriauti e, tai, bet nepavyko e, ką būtų galima E, padaryti, kad tai nepasikartotų. Teikiu klausimą, nes e, aš manau, kad anksčiau naudota technologija buvo visai naudinga. Maltusas 19-18 e, amžiui sakė, kad jau viskas pasiekė viršų, bet jis suklydo. Ir galbūt mes galėtume pasinaudoti gerai funkcionuojančių rinkų uh, E, pavyzdžiais ir sakyti, kad tai reikia blokuoti. Taigi tai klausimas jums konkrečiai. O kitas klausimas jums abiems dėl skaidrumo. Aš visada pasakau už skaidrumą. Mano valstybėje skaidrumas egzistuoja nuo 1766 metų, bet galbūt per daug didelis skaidrumas gerai funkcionuojančioje rinkoje e, nėra įmanomas. Gal ne visi nori atspindėti viską, ką jie, ar parodyti viską, ką jie daro. Mes visi esam žmonės. Ir paskutinis klausimas būtų toks, nežinau, ar visai į temą, bet noriu paklausti. Yra e, pateiktas pasiūlymas sujungti e, New Yorko e, akcijų biržą ir Euronex ir o, Olandijos akcijų biržą. Europos komisija apie tai buvo svarstama. Ar jūs galvojat, kad tai sukultų papildomų problemų rinkoje, rinkoje atsirastų daugiau monopolijų? Tai turbūt būtų toks klausimas Aš mm, galbūt paskutiniai kalbėtojų grupiai turėčiau tokį klausimą teikti, bet aš turėsiu tada jau išeiti, todėl patikiu klausimą dabar, nes tas procesas vyksta kaip tik dabar. Pone pirmininkė, kai mes pradėjom svarstyti MIFID, turėjome galvoje, kad rinkas reikia atverti, rinkos turi būti skaidresnės, kad investuotojai būtų apsaugoti ir net žodis liberalizacija buvo naudojamas, bet aš jo šiandien nebenaudosiu, nes E, tai jau tapo tarsi užkeiktų žodžių žodis liberalizacija. Dabar dažniau mes kalbame apie fragmentaciją. Man asmeniškai fragmentacija didelė dalimi ir reiškia žmonėms galimybę pasirinkti ir žemesnės kainas už aukštesnę kokybę. Ačiū. Jau, Mrs. Swinburne. Pone Swinburne. Good. Thank you. Um, given... Ačiū. Mes žinome, kokio plataus masto klausimai jau buvo pateikti. Aš pabandysiu e, šiek tiek e, nukrypti nuo dabartinių tendencijų ir pabandysiu iš ekspertų išsunkti kuo daugiau informacijos. Norėčiau sužinoti, ar čia sėdintys du ekspertai jau dabar mano, kad Europos kapitalų rinkos ir skolų ir akcijų jau uh, dabar sprendžia korporacijų problemas. Ar siūlomi komisijos teksto pakeitimai nesustiprina uh, Europos e, sąjungos kaip listingavimo globalinį ir prekybos globalinį centrą. Kokiu priemoniu būtų galima imtis, kad būtų sustiprintas e, rinkų veikimas Europoje? Mes manome, kad tai yra labai reikalinga, nes ypač ekonomikos augimui, kuris dabar taip vangiai vyksta. E, kažkas iš kalbėjusių paminėjo kaštus susijusius su ilgalaikėmis investicijomis ir bendrai investicijomis. Matome, kad įgyvendant MIFID e, to nebuvo užfiksuota, tačiau e, dėl kaštų išaugimo, e, dėl duomenų prekybos kaštų išaugimo vėlesnio investavimo kainos nesumažėjo ką mes galėtumėm daryti, kad būtų užtikrintas tikrai konkurencingas prekybos E, mastas. Pone Filipona, ar norėtumėt jūs pirmiausia atsakyti? Yes. Still writing questions. Okay. They were quite long questions, I think. Thank you. Um, how to define criteria? Gana sunku būtų apibrėžti kriterijus aukšto dažnio prekybai Ir ma, tas buvo pateiktas klausimas, bet kaip, kokias metodus galim taikyti, e, informacijos technologijos, kokias būtų pasteiktos. Aš asmeniškai e, manau, kad atsakymas yra gana aiškus. Informacijos technologijos yra priemonė, yra įrankis tačiau jis ne visuomet gali būti pasinaudotas MIFI tikslams pasiekti. MIFI tikslas yra tarnauti E, ūkio raidai ir visuomeniai ir užtikrinti visuomenės saugumą. Mes žinome, kad technologijos yra tas dalykas, kurį reikia skleisti, propaguoti, tobulinti, tačiau tikslas yra e, tarnauti e, ekonomikos gėriui. Ar mes tarnaujame e, įmonių e, emitentams, kurie dirba kapitalo rinkoje, ar mes norime e, padėti investuotojams, kad jie savo santaupas e, panaudotų ekonomikos atsigavimui finansuoti. Aš manau, kad politikos kūrėjai turėtų patys savęs klausti, ar informacijos technologijos yra naudingos šiuo atveju ar ne. Kartais atsakymas gali būti taip, kartais gali būti ne. Kai mes kalbame apie HFT priekybą, e, pagrindinė aktualija čia yra ta, kad šio sektoriaus yra neįmanoma kokybiškai apibrėžti. HFT e, sektorius yra toli gražu nemažas, jo, te, jo e, apimtis stiprėja ir E, tiesą sakant, ta prekyba ekonomikai neduoda nieko. Yra naudojamas labai sudėtingos ir komplikuotos technologijos. Mano nuomonė, jos yra nei geros, nei blogos. Iškyla tik klausimas, ar tai iš tiesų yra reikalinga ar ne. Taip aš galvoju. No, no, sorry, sorry, do, do we need... Ar mums reikia ko, klausė kalbėtojas. Ar reikia naujų technologijų? Taip, mums reikia kuo geresnių technologijų, jeigu jos tarnauja ekonomikos labui. Ar yra atvejų, kai skaidrumo yra per daug? Žinoma, jeigu norite parduoti likusius 2 procentus bendrovės akcijų, tai skaidrumo turbūt nesieksi. E, bet pritrenkia tai, kad didžioji dalis OTC priekybos yra mažu mastu. Aš atsiprašau, kad tai skamba anegdotiškai, bet aš anadien kalbėjau su brokeriu, kuris nelabai susipažinė su MIFID reglamentais, bet e, rinkoje nuolat prekiauja. Ir aš tam žmogui sakiau, kad pagal MIFID didelis mastas yra tarp 300 ir 500 tūkstančių eurų. Jis pradėjo juoktis taip smarkiai. Sako, argi tai didelis mastas? Jo nuomonė didelis masas yra keli milijonų eurų vertės e, e, vertybiniai popieriai. Taip, yra skaidrumų ir ribos, kartais reikia elgtis diskretiškai, tačiau žinoma, ne tais atvejais, kai toks didelis OTC priekybos, e, tokia didelė OTC dalybo, priekybos dalis vyksta labai smulkių lygmenių ar vidutinio lygmenių. O realiame pasaulyje tas e, stambus mastas, e, kaip apibrėžiama MIFID, nėra toks jau didelis. Jūs taip pat pateikėte klausimą dėl monopolijų ir dėl Olandijos biržos. Jeigu jūs visi norit sužinoti atsakymą, tai aš galiu daug pakalbėti. Manau, kad šis klausimas yra gana e, sudėtingas ir skirtingas, ne apie jį manęs buvo paprašyta šiandien kalbėti. Laikausi gana tvirtos pozicijos ir nemanau, kad e, Finance Watch e, yra kompetitinga komentuoti tokiais klausimais. Aš galėčiau padiskutuoti, bet e, aš nesu įsitikinęs tuo, ką sakau. Okay, thank you on these questions. I will try to be quick. Labai ačiū. Pasistengsiu kalbėti greitai. Visų pirma, dėl per didelio reguliavimo. Jeigu aš palyginčiau e, šį naują pasiūlymą su MIFID 1, tai mat, matau, kad taisyklių skaičius padidėjo maždaug 50 procentų. Anksčiau buvo maždaug 20 įgyvendinimo priemonių, dabar turime įgyvendinimo standartus, įgyvendinimo aktus ir jų yra maždaug 50. Taigi yra daug naujų taisyklių, bet jeigu pažvelgtumėte į patį tekstą, tai iš tikrųjų nėra tiek jau daug skirtumų su MIFID 1. Tiesiog yra patikslinami kai kurie dalykai. Yra sukūriamos naujos kategorijos, OTF, nebiržiniai, atsiprašau, e, daugia organizuotai, organizuotams prekybos sistemams. MIFID 1 apie tai yra tik vienas sakinys, dabar viskas yra aiškiau visų pirma turėtų vykti klyringas, paskui atsiskaitimas. Taigi manau, kad tas didesnis aiškumas yra tikrai gerai. Aš manau, kad jūs esate teisus. Prabėgo tik ketveri metai, dabar vyksta direktyvos peržiūra, įtraukiami nauji elementai ir iš tikrųjų dėl to gali kilti vairių klausimų. Toliau komisijos pasiūlymas turi ir tam tikrų politinių aspektų, ypač dėl smulkių ir vidutinių įmonių. Taigi galbūt e, bandoma įtikti tam tikroms rinkėjų grupėms, parodant, kad sprendžiami ir tokie klausimai. Dėl skaidrumo, ar to skaidrumo yra per daug? Na, klausimas yra tikrai sudėtingas. Jeigu inform, neinformuotumėm visuomenės, tai nebūtų tinkamas pošiūris. Galbūt nereikia ir šimtaprocentinio skaidrumo. Vis dėlto rinkose yra ir tam tikrų e, prekiautojų e, vertybinių papirų blokais. Ir čia bus tam tikrų pakeitimų lyginant su MIFID 1. Galbūt vyks mažiau nebiršinių sandorių E, negu kad tokių sandorių, kurie vyksta biržose. Dėl kitų klausimų. Man atrodo, kad jie iš tikrųjų yra teisingi, nes ten kyla problemų. Tai yra susijęs su monopoliais ir išvestinėmis priemonėmis. Uh, Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu ir būtent e, komisija į, tam, į, į tą atkreipia dėmesį. Europos Sąjungoje, aišku, svarbiausia yra Europos Sąjungos finansų rinka. Toliau buvo klausta, ar šiame pasiūlyme yra pakankamai atsižvelgta į realią ekonomiką. Man atrodo, didžiausia problema, kuri nepakankamai atspindėta šiame pasiūlyme, yra štai kokia. Kaip e, užtikrinsime, kad smulkios ir vidutinės įmonės galės gauti finansavimą. Dažniausiai jos gauna tokį finansavimą tik iš bankų, tačiau kai kuriuose šalise jos gali gauti finansavimą ir iš kapitalo rinkų. Dabar bandom atsižvelgti tai, kas vyksta Skandinavijos šalise. Ir iš tikrųjų dažniausiai įmonės finansuoja bankai. Taigi direktyvoje bandoma atsižvelgti smulkų bei vidutinį verslą. Tačiau reikėtų nepamiršti ir skaidrumo direktyvos ataskaitų teikimo kas ketvirtį. Kokiu dar priemonių galima imtis? Reikėtų ko gero užsimti konkurencingumo ir bankų rinką tam, kad ir mažos bei vidutinės įmonės galėtų gauti finansavimą iš kapitalo rinkų. Galbūt reikia ir menkes, mažesnio reguliavimo, bet iš tikrųjų tai yra labai jautrus klausimas. Dėl to ar mažoms vidutinėms įmonėms reikėtų sušvelninti apskait, apskaitos standartus, na tai iš tikrųjų yra labai sunkus klausimas. Ačiū. Dar uh, du kolegos norėtų pateikti klausimus šiame diskusijoje etape, prašom. Um, uh, Norėčiau užduoti vieną bendro pobūdžio klausimą prelegentams dėl tinkamos pusiausviros tarp konkurencijos ir koncentravimo formos, kuri būtų teisėta, turint omenyje, kokia yra rinkos padėtis, prisimant galbūt vidu, netgi uh, viduramžius, įvertinant pasiūlymo tipus. Tarkim, žiūrime skirtingas vietas, dabar matome, kokia yra fragmentacija, matome skirtingas kainas, skirtingas išlaidas, kurios augo operatoriams rinkoje. Taigi, gal reikėtų galvoti ne apie vieną paneuropinę biržą, reikėtų gal galvoti, kokia būtų tinkama pusiausvyrą tarp konkurencijos, kad būtų galima užtikrinti pačias geriausias paslaugas ir kita vertus reikalingos tam tikros koncentracijos, kuri būtų sėtina su biržų veikimu iš principo, tai yra tai, kas yra svarbu operatoriams. Kaip MIFID jūsų mm, nuomonė galėtų Noise, ah, okay. so people can't hear the, the interpreter. Uh, yra iškilę techninių problemų. That's enough. I listen to it in German as so well. So everything is functioning. Is German is functioning is, is okay. <laughs> you want to speak German, Mr. Kampfer? <laughs> Next time. <laughs> Pane Kampfer, jeigu jūs norėtumėt vokiškai gal kalbėti, gal kitą kartą. Taigi, tęsiu. Pirmas klausimas, nežinau, ar išgirdo jau prelegentai, išgirdo, tai nekartosiu kokia turėtų būti gera pusiausvėra tarptų dviejų funkcijų. Antras dalykas būtų dėl HFT didelė dažnė priekybos. Yra daug investicijų padaryta, apie tai jau buvo kalbėta, tos investicijos, ar jos buvo rentabilios. Aš čia galvočiau, pavyzdžiui, kaip teisės aktų leidėjas, ar mes galime pasakyti, tarkim, jeigu reikėtų peržiūrėti kitas veikimo taisyklės, Mes tas taisyklės nustatėme, investicijos įvyko, jos yra rentabilios, davė pelno, kuris gautas. Taigi galime keisti taisyklės, tai mūsų teisėta funkcija. Manau, kad galima galvoti, kad tos investicijos davė pelno. Manau, kad dabar tas argumentas, kad negalime keisti taisyklių, jau ne, ne, nebegalioja. Dabar dėl o, aukšto, aukšto dažnio priekybos ar Finance Watch yra atlikęs tyrimus, kurie galėtų parodyti, kas gavo tą pelną dėl HFT, ar yra sukurta nauja vertė rinkoje. Aš esu kalbėjęsis su investicijų fondais, rinkos operatoriais kitais ir jie galvoja, kad jeigu pasakyčiau, kaip jie sako, jie jaučiasi tarsi jie yra atkirsti nuo rinkos tam tikrais atvejais dėl uh, HFT. Ar nėra taip, kad vieni gauna pelną iš to, tuo tarpu, kai kiti yra atkirsti nuo rinkos? Uh, ir, uh, nežinau, panas Filipona, ar čia yra analizavęs toks klausimus, gal jis iš dalies jau juos palėtė. Man atrodo, vis tik tai reikia aiškiai daryti skirtumą tarp to, kas yra geri HFT, kurie duoda likvidumą ir tų, kurie yra blogi HFT, kurie iš tikrųjų tik naudojasi rinką ir nieko gero jai neduoda, kurie tik tai vaikosi tų negerų, tai vadinamųjų pinigų, negerų, tai vadinamųjų sandorių, e, tik tai ieško pelno. Ir ir e, labiau, e, neužtik, labiau vaikosi tik tai pelno, tarsi kazino variantų, tačiau negalvoja apie naudą rinkai. Čia... Labai ačiū. Pranešėjas e, savo pasisakymę minėjo, kad jis yra suinteresuotas nusekliu reguliavimu. Kolega Ole Schmidt kalbėjo ir apie per didelį reguliavimą. Savo mano šalyje man buvo pasakyta, kad tikrai nebūtų prasminga į MIFID direktyvą įtraukti visko. Taigi galbūt nereikėtų siekti traukti kiek įmanoma daugiau aspekto į MIFID direktyvą, siekiant užtikrinti skaidrumą. Pavyzdžiui, prekiautojai apivartiniais leidim, taršos leidimais sako, kad visiškai nebūtų prasminga ETS sistemą įtraukti MIFID direktyvą. O ką manote jūs, galbūt kai, kos, kai kuriuose sritise reikia išimčių, ar vis dėlto jūs sakytumėte, kad nėra prasminga turėti išimčių Kągi, dabar suteiksiu žodį abiem mūsų svečiam, kad atsakytų į klausimus. on um, the whole debate that's about uh, competition versus monopolies and what is the, so to say, national... Konkurencija ir monopolijos, ką mm, ta natūrali būtų pusiausvėra, kokia rinkai tinkama, sunku būtų pasakyti, tačiau jeigu um, uh, galbūt nepritarčiau kaimynui dėl uh, sandorių kainos, pavyzdžiui, nežinau, priekybos kaina bendra, tai čia vienas dalykas, bet sandorio kaina. Aišku, konkurencija, ką duotų sumažėjimą, tačiau, nežinau, iš tų duomenų, ką mes turime, rod, tie duomenys rodo, kad yra sumažėjimas. Tai reiškia, kad tai yra naudinga konkurencijai. Ir 2005-2006 daugelis e, firmų sakė, kad čia bus blogai. Ir visai sakė, kad e, kokia bus MIFID kaina, kad ji bus milžiniška, milijardai skaičiuojama, tačiau akivaizdu, kad net ir tuo met jau aišku, kad mūsų konkurencingumas sustiprėjo, kaip ir su e, tinklų rinka susitarimas buvo aiškus, kai mes 2001-2002 mes pradėjome diskusijas dėl ISD, kad per daug yra monopolijų ir ką mes dabar turime. Dabar mes turime rinką, kurioje jau daugiau yra konkurencijos, dar ne, nepakankamai, kadangi blue chips vis tiek dar didžioji priekyba yra vietos rinkose, galbūt per kažkurias konkrečias platformas, čia X pavyzdžiui. Aš manau, kad dar vis tik tai galima daug padirbėti toje srityje. Dabar dėl HFT priekybos, ar reikia taisyklių dėl funkcionavimo. Vėlgi, sakyčiau, aš norėjau čia sureaguoti į tą klausimą, kurį uždavė ponas Goebbels. Ar kainos nustatymui padaryta žala? Uh, Panašu, kad ne. Viso, visi akademiniai tyrimai rodo, bent jau iki šiol, kad net jeigu yra didžiulis tech, investavimas į technologijas, vis tiek kainos atskleidimas smarkiai pagerėjo. Bet vis tiek reikia veikimo taisyklių toms firmoms, kurios užsiema HFT, kad būtų galima užkirsti kelią a, krizėms a, rinkoje, kaip kad pavyzdžiui JAV su Flash Crash ką padarė ir ką komisija dabar siūlo dėl MIFID antro varianto kas laimėjo, kas pralošė. Vėlgi, jeigu žiūrėtumėm į priekybos kainą, jo sumažėjimą, net jeigu mažėja api, apimtis su krize, pažiūrėkime į e, biržų e, statistiką kur daugiausia, aišku, priekyba yra akcijomis. Netgi mažėjant apimtis, apimtims vis tiek priekybos kaina mažėja. Tai dar kartą man atrodo, aiškiai rodo, jo konkurencija yra sveika. Kas yra, gerai, kas yra gera HFT, kas yra bloga HFT, man atrodo, viskas priklauso nuo gyvenimo taisyklių, ką esame pas, pasiūlys. Ir paskutinis momentas, ar reikia kažką tai uh, MIFID. Uh, išplėsti. Man atrodo, MIFID jau plečia savo taikymo sritį, pavyzdžiui, dėl priekeivių licencijavimo komisija siūlo tris čia elementus, esma vieną siūlė, dėl ataskaitų apie sandurius, man atrodo, kad čia būtų galima gal į vieną sutelkti aspektą, dėl Dėl emisijų priekybos, man atrodo, kad aišku, reikia pagrysti, kodėl yra peržiūrimos taisyklės. Merci. Euh, Aš pabandysiu atsakyti prancūziškai, jeigu jūs nieko prieš. Pusiausvira tarp konkurencijos ir koncentracijos. Akivaizdu, kad e, konkurencija e, turi atnešti konkrečios naudos, E, tarsi turėtų būti pasiekta daugiau efektyvumo už mažesnę kainą ir akivaizdu, kad transakcijų kainos nukri, turėjo nukristi dėl MIFID pritaikymo, bet taip ne visuomet buvo. Ir e, kaip ten bebūtų, visi kaštai šiek tiek sumažėjo. Kaina yra kita tema, nes atsirado fragmentacija ir daugelis rimtų studijų rodo, kad e, dėl to kaina pradėjo labai smarkiai skirtis E, atsirado naujų e, būdų, naujų technologijų, e, šiek tiek suvienodinti kainas technologinio dėka. Ir, bet vis tik aš turiu pasakyti, kad skirtumų išliko. Jeigu mes kalbame apie konkurencijos principą, uh, tai mes turime suprasti, kad esmė yra ta, kad konkurencija turi vykti lygiomis sąlygomis. O šiandien atrodo yra taip, kad skirtingose rinkos vietose yra taikomi skirtingi reglamentiniai pribojimai. Jeigu mes siekime konkurencijos, puiku, jos reikia, bet turi būti taikomos vienodos taisyklės. Ir man atrodo, kad tai yra pamatinis dalykas. Nes jeigu, e, kai kalbam apie rinkos priežiūrą, E, pradedame kalbėti apie reguliavimą, apie tam tikrus griežtesnius reikalavimus vienose rinkos vietose negu kitose, tai e, tik tai e, turime suprasti, kad dėl to atsiras piknaudžiavimas rinka. Jeigu nebus vienodų taisyklių, konkurencija bus iškraipoma. Taigi, mano nuomonė, konkurencija turi būti palaikoma, bet tomis pačiomis taisyklėmis. Su šia logika mes galėtumėm labai toli nueiti. Buvo pateiktas panašus klausimas, kai aš atsakinėjau, ką būtų galima daryti e, su realiaja ekonomika, kai turime ieškoti savifinansavimo priemonių. Mes žinome, kad tradicinės biržos funkcionuoja e, pagal IPO principus, e, pirminės viešasis pasiūlymas ir e, biržose negalima sutelkti dėmesį tik į antrinės e, priekybos sistemas, per blue chips sistemas. Mes vėlgi turime kalbėti apie konkurenciją, bet vienodomis taisyklėmis šiuo atveju taip pat. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Ar e, Finance Watch atlieka studiją, kas e, iš to laimi, kas iš to pralaimi, galiu atsakyti, kad ne, mes to nedarome. Tai turbūt nebloga idėja ir ateitie galėtumėm tai padaryti, nes darbo metodai būtų gana nesudėtingi, tiesiog reikia surinkti informaciją, statistiką ir iš to galėtumėm atlikti labai rimtą studiją. Aš galiu pasakyti, kad pasižymėsiu šią temą, bet kol kas daugiau nieko negaliu pasakyti. E, Kuk kaip skiriasi vadinamieji gerieji pinigai ir blogieji pinigai. E, kokia dalis HFT e, e, yra rinkose dviejų rūšių investicijos egzistuoja rinkoje. Tikrieji investuotojai, kurie nori iš, nori iš tiesų parduoti, sutinka su kitais investuotojais, kurie nori pirkti. Ir taip atsiranda likvidumas. Kitas būdas sukurti likvidumą yra e, ieškoti tų market makers, kurie e, suvestų e, prie, pardavėjus ir pirkėjus ir e, tai taip pat atneša tam tikro likvidumo, nors čia yra tam tikruo pribojimu. Taigi, e, kas iš tiesų yra tas HFT? Ar tai iš tiesų atneša naudos ar ne? Aš galiu pasakyti, kad ne. Kitas klausimas, kaip dar galime sukurti likvidumo, yra pasitelkti tą uh, market maker. Ole Schmidt teikia panašų klausimą dėl technologijų. Taip, technologijos gali leisti uh, E, paversti tuos rinkos kuriejus market makers e, dirbti e, įvertinant kainas pardavėjų, pirkėjų ir atnešant papildomo likvidumo. Ta technika, tas metodas yra visai geras. Jis yra naudingas HFT taip pat. Ir toks darbo būdas būtų protingas, nes tai e, skatina ekonomikos augimą ir tai prisėda prie ekonomikos mastų. Kitas klausimas. Ar reikėtų taikyti išlygas emisijos priekybai? Atsakymas labai atviras. Kaip ir e, ponas Lanu, aš e, nelabai e, galėčiau atsakyti šio klausimo sąžiningai kalbėdamas. Mano nuomonė, tai kadangi aš nesu šių temų ekspertas, negaliu pateikti labai išmintingų atsakymų ir aš nemėgstu kitaip elgtis. Aš siūlau, kad šią temą mes turėtume, e, galėtume šiek tiek padirbėti ateityje ir tada sugrįžtume vėliau ir atsakytume tą klausimą jums. Ačiū, perinam prie kito mūsų e, klausimo dalies, kurioje bus kalbama konkrečiai investuotojų apsauga. Ir e, kalbėsime apie tai, kaip galėtume pasiūlymais apsaugoti mažmenius investuotojus, galvodami apie naujus MIFID 1 evoliucijos etapus. Taigi pirmiausia žodis ponė Verenai Ros. Thank you. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjų Ferberį, kolegos iš Europos parlamento, už tai, kad mane pasikvietėte šiandien pakalbėti šią labai svarbę temą. E, peržiūrėtoji MIFID, MIFID siekia sustiprinti investuotojų apsaugą ir taip norima sukurti dar geresnę uh, E, apsaugos sistemą mažmeniniams investuotojams. Tai mes sveikiname. Komisijos pasiūlymuose yra sukurta galimybė pasinaudoti pirminę geriau suderintos investuotojų apsaugos sistemos sėkme. Turiu galvoje tą sistemą, kuri buvo sukurta e, MIFID 1. Esma mano, kad MIFID 2 gali atnešti dar daugiau naudos visoje eilėje skirtingų sričių. Kadangi šiandien skirta nedaug laiko, aš norėčiau skirti penkias sritis, kuriuose, mano nuomonė, uh, E, bus pasiekta daugiausia sėkmės MIFID 2. Bus tiesiog žengtas dar vienas žingsnis stiprinant vartotojų apsaugą dabar sudėtingose ir fragmentuotose rinkose. Pirmiausia, ir ESMA, ir nacionalinių reguliuotojų, e, kurie derina savo veiklą su ESMA įgaliojimai, įsikešant apsaugoti investuotojus nuo nederamų produktų ir paslaugų, uh, Um, uždraudžiant tam tikrus produktus yra jau labai svarbus žingsnis į priekį. Tie pasiūlymai buvo parengti atsižvelgiant į naujome uh, pasaulyje susiformavusias sąlygas. E, turiu galvoje greitas inovacijas, sudėtingas finansų rinkas ir jų produktus, taip pat didinantį mažmeninių investuotojų susidomėjimą, padėjusi mažmeninių investuotojų susidomėjimą finansų rinkomis. Visą tai reikalauja didesnio investuotojų apsaugos lygio. Siūlomasis metodas atrodo subalansuotas, jis leidžia ir nacionalinius veiksmus, ir koordinuotus ES atsakus. Tačiau tai gali pasirodyti praktiškai kur kas sudėtingiau negu uh, E, atrodo ant popieriaus. Esmai pagrindinis uždavinys yra koordinuoti visus veiksmus, kurių turi imtis atitinkamos kompetitingos nacionalinės institucijos. Esma turės išvelgti į tai, kad kai kurios nacionalinės iniciatyvos gali būti deramos e, sprendžiant tam tikrus nacionalinius poreikius. Tačiau kai kurie e, rinkos žlugimo atvejai gali sukelti rimtų problemų visai ES ir daugeliu ES valstybių narių. Vadinasi, esma turės e, sureguliuoti neišvengiamus skirtumus ir koordinuoti veiklą. Taip pat turime vengti vadinamų nacionalinių veiksmų, dėl kurių atsiranda rinkos fragmentacija. Uh, Kitas klausimas yra tų intervencijų įgaliojimų mastas ir praktinis pritaikymas. Nežinoma, džiaugiamės, kad galime uh, turėti tam tikrus saugiklius ir mažinti intervencijų mastą, bet vis tik suprantame, kad reikia užtikrinti, kad esma realiai turėtų galimybę imtis e, skubių veiksmų, kai tai būtina, kad apsaugotų investuotojus. Kitas dalykas - tinkamumo standartų klausimas. Mes manome, kad dabartinė MIFID gali būti naudingai sustiprinta dviems dalykais. Pirmiausia, turi būti konsultacijų pobūdis labiau atskleidžiamas, kad būtų aišku, ar tai ir nepriklausomas, ar e, subjektivus, ar objektivus e, patarimas. Ir kitas dalykas, mes turėtume e, paaiškinti, koks, kodėl kartais komisija turi mokėti už trečiųjų šalių konsultacijas. Pagrindinis e, pasiūlymas čia yra tas, kad e, investavimo bendrovės ir portfelių valdytojai negali gauti jokių mokesčių ar komisinių iš trečiosios šalies. Mes e, manome, kad konsultantai turi būti nepriklausomi. Turime būti labai atsargus, kad nesukurtume painiamos vartotojams. Vartotojai turi būti labai aiškiai uh, informuojami, kad geriau suprastų, kokio pobūdžio konsultacijas jie gauna. Mes manome, kad Europos komisijos pasiūlyme reikia labai aiškiai apibriežti skirtingus poreikius šioje srityje. Trečiasis klausimas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad džiaugiamės, jog yra stiprinamas geriausias įgyvendinimo e, mechanizmas. Tai pagerins brokerių suteikiamą informacijos klientams kokybę. Informacija bus suteikiama ne tik apie vykdymo politiką, bet ir apie e, įgyvendinimo e, vietų, platformų E, būklę. Taip pat yra e, svarbus duomenys apie prekybos platformas. Tokios informacijos kokybės pagerinimas yra būtinas, nes mes norime padidinti e, skaidrumo lygį visiems investuotojams ir suteikti galimybę ir investuotojams, ir klientams geriau suprasti, kaip jų užsakymai galiausiai bus įgyvendinti. Ketvirtojas rytis, kurioje buvo pasiektas realus pagerinimas, tai yra sąlygų suvienodinimas trečiųjų šalių bendrovėms ir rinkų operacijoms operatoriams, kurie nori dirbti ES rinkose. Integruota vieninga rinka e, turi būti labai aiškiai reguliuojama taisyklėmis, kaip į ją patekti. Mes e, turime E, labai atidžiai nustatyti kriterijus, kurie būtų vienodi e, visų, visiems trečiųjų šalių veikėjams, kurie nori patekti į rinkas. Taip pat tai turi būti daroma, stengiantis nepadaryti žalos ES investuotojams ir firmams. Ypač žinant, kad finansinių paslaugų veikla tampa vis labiau globali. Penktas dalykas, mes e, džiaugiamės, kad yra siūloma įtraukti į MIFID uh, E, struktūrinius indėlius, e, nes e, tai padidins investuotojų apsaugos nuoseklumą, nepriklausomai nuo to, apie kokius produktus mes kalbėsime. Mes labai e, glaužiai bendradarbiausime su e, ko reguliuotojais ir e, taip e, sustiprinsime investuotojų apsaugos mechanizmą ir sukursime vienodas veikimo sąlygas skirtingose veiklos rytise. Baigdama turiu pasakyti, kad reikia nepamiršti, jog pačioje MIFID jau dabar yra nustatyta visa eilė gerų taisyklių investuotojams apsaugoti. Per pasarosius ketverius metus buvo pasiekta nemažai pažangos e, sustiprinant tą apsaugą. Tačiau einant į priekį reikia nepamiršti, kad neužtenka tik gyvendinti suformuluoti taisyklės. Reikia taip pat užtikrinti, kad reglamentų taikymas būtų efektyviai kontroliuojamas ir stebimas visoje ES vienodai. Tai yra dar vienas rytis, kurią esmas skirs, e, kuriai esmas skirs labai daug dėmesio. Deramas MIFID 1 įgyventinimas ir įgyventinimo priežiūra. Net ir derantis ir e, diskutuojant dėl MIFID 2 ir dėl MIFIR. ESMA ir jos pirmtakas SESR atliko labai svarbu vaidmenį e, remiant E, ir gyvendinant MIFID 1 ir antro ligmens įgyvendinimo tekstą. Mes tikimės, kad bus parengta dirba gerai MIFID 2 e, įgyvendinimo sistemai taip pat. ESMA e, ir toliau yra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu, Europos komisija ir taryba dabar diskusijų procese ir mes, jeigu reikės, padėsime rengiant techninius standartus Europos teisės aktų rengėjams. Ačiū. Toliau pereiname prie pono Jean-Pierre Jouet, kuris yra Prancūzijos finansų rinkų administracijos vadovas. Labai ačiū, kad jūs esate čia. Dabar žodis teikiamas jums penkiams minutėms. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pranešiau, ponė Ferber, ponios ir ponai. Turiu parengęs raštu pas savo pasisakymą, kuris išplatintas parlamentarams ir mm, po viso to, kas yra pasakyta ar teisingai pasakyta, mm, pabrėžti, kad e, direktyvos peržiūra aiškiai reikalinga, atsižvelgiant į tai, kaip rinka pasikeitė, kad reikia skaidrumo e, finansų e, rinkoje, kad būtų galima tinkamai finansuoti ekonomiką, reikia tinkamos investuotų apsaugos. Reikia atsižvelgti į tai, kad kas su e, MIFID padaryta, yra fragmentacija, yra tarp rinkos ir platformų konkuria, konkuravimo netoligumų, taip pat yra kalbėta ir didelio dažnio priekybos problemas, taip pat apimčių problemas, likvidumo garantavimo problemas. Visą tai buvo pabrėžta. Fragmentavimas, aišku, lemia tai, kad trūksta skaidrumo rinkoje ir viena, viena pusė skatina kitą. Investuotojai ir emitentai baiminasi rinkų, tai tuo tarpu, kai uh, trūksta kreditų e, valstybėse narėse. Prieš penkerius metus buvo siekiama, kad būtų galima užtikrinti ekonomikos finansavimą per skaidrės finansų rinkas. Reikia taip pat galvoti apie investuotojų ir taupytojų tinkamą apsaugą. Reikia užtikrinti stabilumą, skaidrumą rinkose, kad būtų galima užtikrinti tinkrą, tikrą rinkos ekonomiką, nebūtų spekuliavimo. Dabar galvojant apie techninius esminius dalykus. Norėčiau pabrėžti kelis e, elementus. Aišku, platesnį informaciją rasite mano pasisakymę raštu. E, kalbant apie finansinių produktų pardavimą, aišku, čia yra trys ele pagrindiniai elementai, ką siūlo komisija. Visų pirma, uždrausti tokius produktus ar paslaugas, kurios yra pavojingos. Labai gerai. Um, finansų inovacijos neturi kenkti investuotojų apsaugai. Antras dalykas um, - sudėtingų produktų priekyba, kaip kad, pavyzdžiui, e, Virneros pabrėžė, e, iš galima tą tekstą aišku tobulinti, bet labai svarbu galvoti apie jų cits, e, galvoti apie valdymo strategijas, kurios būtų alternatyvios, kurių reikia siekti. Tuo atveju, jei jeigu nėra numatyta atitinkamų kitų um, apsaugos priemonių. Trečias elementas, aišku, um, visus sektorius apimanti uh, iniciatyva, kurie apimtų visus investuotojus, visus operatorius, ar tai būtų bankinės, investavimo ar draudimo priemonės. Komisija siekia sektorinio požiūrio, uh, žiūrint į kiekvieną atskirą produktą, ar tai būtų bankinis, draudimo ar investavimo produktas. Mes galvojame, kad tai nėra geras kelias, nes klientai ir patarėjai neturės tvirto vieningo teisinio pagrindo. Antras dalykas dėl rinko organizavimo. Aišku, reikia, kad rinkos būtų saugios, skaidrios ir tinkamai kompens, tinkamomis kompensavimo priemonėmis paremtos. Reikia, kad būtų operatoriams galimybės prieiti prie visos informacijos, taip pat ir kai eina kalba apie visas platformas ir apie stebimas priemonės. Visos tos platformos turi laikytis visų sandorių priežiūros reikalavimų ir akivaizdu, kaip tai buvo pabrėžta, reikia užtikrinti rinkų stabilumą ir pasi, pasiremti tą patirtimį, kuri buvo sukaupta būtent per Flash Crash, mm, Wall Street, kokius, kokią patirtį sukaupė ir Panamerika Panameriks e, visą sukauptą patirtį reiktų panaudoti, reikia siekti skaidrumo ir realiai galvoti apie tikrą rinką, kuri būtų reglamentuojama TF taisyklėmis, kad nebūtų jokių išimčių. Mes galvojame, kad naujų platformų, OTF, taip vadinamų platformų sukūrimas, negali e, tokių uždavinių leisti pasiekti, reikia daug platesnių užmojų, reikia, kad. Mm, būtų galvojama apie e, daugia šalės priekybos sistemas paremtas skaidriu veikimo principu. Reikia užtikrinti uh, kad būtų aiškiai apibriežti visi sandoriai, kad visa informacija būtų apie e, juos e, prieinama, kad nebūtų e, šešėlinių zonų. Reikia taip pat sukurti vieningą teisinę bazę dėl informacijos, kuri yra vykdo, apie vykdomus sandorius ir esmė turi turėti realius įgaliojimus, užtikrinti duomenų konsolidavimą, kad būtų galima garantuoti investuotojų apsaugą. Ačiū. Uh, thank you. And, um... Labai ačiū. Na ir galiausiai suteikiu žodį poniai Kaupai. Sveiki vėl atvykusi pas mus. E, Pane Kaupė atstovauja Suomijos finansinių paslaugų federaciją. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, o taip pat e, pranešėjų bei šešėliniams pranešėjams už tai, kad mane vėl čia pakvietėte. Pirmą kartą sėdžiu šioje stalo pusėje. Tikrai buvo labai įdomu išgirsti ekspertų nuomonę apie MIFID 1. Dabar periname prie MIFID direktyvos peržiūros. Ir kaip sakė pranešėjas, MIFID iš tikrųjų yra vienas iš svarbiausių teisės aktų ES finansų rinkoje, taigi tikrai labai džiaugiuosi dalyvaudama šios dienos diskusijoje. Dėl investuotojų apsaugos. Komisija pateikė tikrai geresnį pasiūlymą negu kad ankstesnėme konsultavimo procese. Čia pastebime keletą pažangių aspektų, tačiau vis dar esame ir susirūpinę dėl kai kurių dalykų. Uh, Be abejo, reikia aiškių taisyklių investuotojų aps. Tai svarbu skatinant ir vartotojų pasitikėjimą. Vis dėlto ne visą laiką Europos komisijos argumentai yra įtikinami. Kai kurie pasiūlymai sukuria bereikalingus kaštus ir sumažina investuotojų pasirinkimą. Kai kurie pribojimai yra nepateisinami ir kurie netgi gali pakenkti mažmeniniams prekybininkams. Vienas iš iššūkių yra štai kokių. Kol kas nepraėjo pakankamai laiko tam, kad rinkos dalyviai galėtų įvertinti MIFID privalumus arba aptikti spragas. Reguliuotojams tenka labai um, daug iššūkių keliantis vaidmuo atsižvelgianti jų turimus išteklius. Europos parlamentas įsteigė e, inovatorišką komitetą ir man atrodo, kad jam ateityje gali tekti svarbus vaidmuo, kai kalbėsime apie MIFID 2 įgyvendinimą. Diskusijų metu reikėtų išsiaiškinti, ir kokie produktai yra kompleksiški, kokie ne. Ir nuo pat pradžių, koks vaidmo turėtų tekti investuotojų apsaugai. Turiu uh, tris pastabas visų pirma dėl intervencijų. Ponas Ferber parlamento vardu pateikė kai kurios klausimus, sakė, kad reikia diskutuoti ir apie ex ante produktų uždraudimą. Kalbant apie investicinės firmas ir investicinius bankus, jų jie turi pakankamai produktų, pakankamai paslaugų. Na ir jeigu kyla kažkokia grėsmė investuotojų apsaugai, jos, jie gali imtis priemonių. Savaime aišku, kad finansiniams tarpininkams turėtų tekti, tekti atsakomybę dėl sklandžių procedūrų. Taip pat pastebima uh, aiški tendencija, kad nacionaliniai reguliuotojai ir ESMA turėtų turėti galimybių kištis į finansinių investicijų procesus. Taip pat pastebima, kad nacionaliniai e, reglame, reguliuotojai numato ir papildomų reikalavimų šalia MIFID. Tai galbūt yra būtina, kai kalbame apie kompleksinius uh, produktus, norint užtikrinti, kad tie produktai nekelia grėsmės kai kuriems investuotams. Taigi, kodėl reikėtų ex ante uždrausti kompleksinius produktus? Nėra jokių priežasčių. Reikėtų atsižvelgti tai, kokia praktika dabar egzistuoja bendroje rinkoje. Nepakanka išanalizuoti vien tik tais atskirų produktų. Toliau vien tik tai įsigyvendinimo paslaugos. 16 klausime ponas Ferber e, teikia klausimą dėl kompleksinių ir nekompleksinių produktų. Tai yra pasiūlymo 25 straipsnis. Mūsų neįtikina pasiūlymas tik e, vien tik dėl įgyvendinimo paslaugų. Execution Only Projects. Tai yra labai svarbu ES šiaurės šalių rinkoje, taigi situacija turėtų išlikti kokia yra dabar. Tos paslaugos yra palankios kaštų prasme, galiu čia pateikti tokį pavyzdį kaip internetinė bankininkystė. Taigi, mes iš tikrųjų nemanome, kad čia reikia kažkokiu pakeitimu, griežtesnių pakeitimų. Nereikia pernelyg išlepinti uh, E, vartotojų. Jie, nereikia jiems užkristi kelio prisimti protingos rizikos. Reguliavimas neturėtų e, reglamentuoti investuotojų elgesio. Vien tik tai įsigyvendinimo paslaugos e, yra naudojamas tik tada, kai to paprašo investuotojas. Toliau jūsits padalimas į dvi dalis, tai neturi jokios prasmės. Vartotojas turėtų turėti galimybę pasinaudoti MIFID 25 straipsniu. Kompleksiškumas nebūtinai reiškia riziką. Gali būti kompleksiškų produktų, kurie gali reikšti mažesnę riziką mažmeniniams klientams. Taip pat mes nemanome, kad reikėtų sieti kreditą vien tik su įgyvendinimo paslaugomis. Komisijos pasiūlymas gali sukelti grėsmę vienodoms sąlygoms tarp paslaugų teikėjų. Komisijos pasiūlymas nepimtų tokių atvejų, kai trečioji šalis teikia kreditą, taigi komisijos pasiūlymas neturi prasmės. Dėl skatinimo. Tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas MIFID 2. Ponas Ferber savo 15 klausime taip pat kalba apie portfelio valdymą be skatinimo. Nuostatas dėl tokio skatinimo yra pakankamai naujas. Taigi jas visų pirma reikia gyvendinti ir įvertinti. Šiuo metu dar per anksti vertinti skatinimo reglamento poveikį. Visų pirma, reikia pagalvoti apie teigiamą ir neigiamą patirtį. Praeisiais metais pasirodė dokumentas apie tą skatinimą inducements ir jį reikėtų geriau išanalizuoti. Dažnai, kai valdomas portfelis, vartotojas arba klientas tikrai nėra suinteresuotas atsisakyti skatinimo. Jeigu nėra gaudamas pakankamas pelnas, vartotojas yra nepatenkintas ir mes nenorime dar daugiau nepatenkintų klientų Europoje. Kai gaunamas nedidelis pelnas, o portfelio valdymo kaštai yra dideli, labai tikėtina, kad klientas atsisakys tokio portfelio. Nes iš tikrųjų klientas moka per daug. Jeigu būtų uždrausta teikti skatinimą dėl portfelio, investicinio portfelio valdymą, tai turėtų neigiamų padarinių vartotojui. Na, o pagal MIFID 2 reikėtų skatinti investuotojus. Na ir galiausiai dėl nepriklausomų konsultacijų. tokias konsultacijas teikia tarpininkai, kurie turi licencijas. Na ir konsultacija turėtų būti teikiama atsižvelgiant į kliento interesus. Jeigu Europos parlamentas pritartų komisijos pasiūlymui, tai tuomet būtų galima kalbėti tik apie tokias firmas, kurios negauna jokio kitokio skatinimo, tik užmokestį iš klientą. Mano asmeninė nuomonė, komisijos pasiūlymas šioje srityje yra neprasmingas. Tikrai neprasminga įvesti skatinimo uždraudimą ir kai kalbame apie nepriklausomus konsultantus. Juk egzistuoja elgesio kodeksas. Taigi tiek apie argumentus, dėl ko komisija siūlo uždrausti tokį skatinimą savo pasiūlyme. Pirmininkė, mes jau vėluojame, taigi e, dabar prašyčiau visų kalbėti trumpai. Visų pirma, ponas Ferber. Ačiū pirmininkė, prieartėme prie labai įdomios diskusijų dalies. Iš tikrųjų, asmenių klausimų. Panero sakė, kad jeigu mes pritarsime komisijos pasiūlymui, tai vesime labai daug draudimų, ekspos draudimų. Mėla Pija Nora, galbūt iš tikrųjų čia galėčiau atsakyti jūsų klausimą, galbūt reikėtų atsižvelgti į ex-ante draudimą. Galbūt reikėtų leisti daugiau, O jeigu kažkas vyksta nesklandžiai, tai tuomet esma galėtų vesti draudimo taisyklės. Komisija siūlo labai išsame taisyklę dėl draudimų. Tačiau kalbame apie draudimą ekspostę. Mėla Pianora, tu taip pat dirbai teisės aktų kūrimas rytyje, taigi viską apie tai žinai. Man atrodo, nepakanka vien tik tais ekspost vertinimo. Europos parlamente apie tai dar daug kalbėsime per ateinančius mėnesius. Toliau. Priklausomi ir nepriklausomi konsultantai arba patarėjai. Na, nežinau, ar pasirinkau teisingus terminus, sako kalbėtas. Bet nežinau, kaip būtų galima kitaip pavadinti tuos nepriklausomus konsultantus. galbūt reikėtų orientuotis jų teikiamą produktą. Galbūt pačiame produkte gali jau slipėti tam tikras paskatinimas arba atlygis, inducement. Taigi galbūt reikėtų didesnio skaidrumo produktų srityje ir nereikėtų daryti skirtumą tarp priklausomų ir nepriklausomų patarėjų arba konsultacijų. Dar beje norėčiau pasitikslinti, kad nereikėtų sakyti Ferber klausimynas. Tai yra Ekon komiteto klausimynas, nes mes visi kartu jį parengėme. Pane Ros ir pane Kaupi, gal visų pirma dėl Exposed? Yes, thank you. Um, I... Ačiū manau, visuomet labai sunku, kaip reguliavimo institucijai, uh, užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, kai eina kalba apie atskirų produktų patvirtinimą. Kai kurios na, e, nacionalinės reguliavimo institucijos tai daro pakankamai dažnai, pavyzdžiui, prancūzų FMA kiti, kitos reguliavimo institucijos to nedaro. Taigi, manau, kad bendra tokia tendencija yra link um, platesnio priemonių spektro, kad būtų galima anksčiau į, įsiterpti į produktų kūrimo ir pardavimo procesą. Manau, kad tai yra svarbus pasikeitimas. Čia, aišku, klausimas bus toks. Ne, nežinosi visuomet iš anksto, kokios problemos gali iškilti. Pavyzdžiui, dėl kai kurių produktų jau gali iš anksto žinoti, kad yra didelė tikimybė, jog galutinis investuotojas praras, lai, praloš, kas bebūtų, net jeigu produktas gera, gerai pasirodys rinkoje vis tiek jis gali naudos negauti, taigi gali būti galbūt kažkoks tai pritaikytas metodas prieš dar produktą paleidžiant Kitais atvejais ne visuomet gali matyti, bus, koks bus poveikis rinkai ir gali tuomet tekti labai sparčiai sureaguoti ir spręsti jau tuos klausimus jiems iškilus. Pone Kaupė? Yes, uh, uh. Taip, manau, kad ponė Ros būtent teisingai pasakė, neįmanoma reguliavimo institucijoms ex ante matyti, kurie produktai gali būti žalingi. Uh, klientui. Ji paminėjo, kad iš anksto labai sunku yra apibriežti, kurie produktai gali būti žalingi ar rizikingesni e, klientui. Tad e, gali tekti tuomet ekspost reaguoti. Ir aš kaip paminėjau būtent eksantį, e, bent būtent dėl nacionalinių reguliavimo institucijų, kai kuriais atvejais turime eksantį rinkų e, produktų tvirtinimą prieš juos paleidžiant priekybai investuotojams, bet aišku, su tomis procedūromis yra problemų. Pavyzdžiui, Danijoje yra trimis spalvomis raudona, žalia ir geltona žymimi produktai. Uh, tačiau tas žymėjimas nebuvo vis tik tai tikslus, kaip aiškėjo, kai kuriais atvejais buvo tokių situacijų, kuomet investuotojas pasitikėjo reguliavimo institucijos žymėjimu, kad tas produktas netoks rizikingas, tačiau paaiškėjo, kad taip nebuvo galų gale, suklysta buvo. Taigi čia MIFID būtent ir yra tie e, tinkamumo visi testai ir vykdymo tos procedūros netokiems sudėtingiems produktams yra įvairius e, patikrinimo e, galimybės ir su visomis skatimo priemonėmis visuomet klientą, investuotoją turi informuoti e, dėl skaidrumo. Dabar klausimas, ar iš viso tas skatinimas turi būti uždraustas. Gali būti tokių situacijų, kuomet vartotojas atsiduria dar blogesnė situacijoje, kadangi negauna tokių pačių paslaugų ir tuo metu tos investavimo priemonės permetamos į kliento pusę ir investuotojams galbūt ne visuomet naudinga uždrausti visas skatinimo priemonės. Manau, kad jeigu yra tos skatinimo priemonės, tai būtent turi būti labai svarbi, svarbus elementas konsultavimo, kad, kad vartotojas žinotų, kad konsultavimas yra nepriklausomas, atlikta iš išsame analizė, aišku, už ją reikia mokėti, gali tuomet tos skatimo priemonės imti, gali įtraukti į portfelio valdymo galbūt paketą, tačiau turi atskleisti, kokios tos skatimo priemonės buvo pritaikytos ir aišku, reikia tuomet visus MIFID testus pritaikyti. Dabar surinkčiau kelis klausimus, bandau kažkiek prisivyti laiką, Pana Goebbels, jūs kažko norėjote pastirauti. Kiti šešėliniai, pana Šmit. Much, Ačiū pirmininkė. Norėčiau ponės Veneros pasiteirauti dėl galimybių, pavyzdžiui, ką daryti, kuomet nevykdomos prievalės. Mes parlamente žinome, mes kovojome labai daug, kad esma būtų stipri ir galėtų efektyviai veikti. Ar jūs galvojate, kad biudžeto žmogiškų išteklių ir informacinių technologijų elementai yra pakankami. Tai yra tai, ko reikia, kad tos prievalės būtų vykdomos. Ir klausimas tada būtų dėl a, blogų patarimų ir uždraudimo. Pirmininkė, Pavyzdžiui, e, šį pavasarį jau praradau apie 75 procentus obligacijų iš Airijos banko, kur buvo įsigijęs. Tai ar reikėtų uždrausti, tarkim? Aš visai nejuokauju. Pianora, manau, ir iškėlė šį klausimą, nes e, tikrai labai sudėtinga yra situacija ir kokia, kokią atsakomybės dalį prisima pats klientas mes neturėtumėm e, sudaryti tokio įspūdžio, jog tokio tipo investicijos neturi rizikos. Tai tikrai būtų nenaudinga vartotojui, mažmeninės priekybos e, klientui. Aš visiškai sutinku kad mums reikia geresnio reguliavimo, griežtesnio reguliavimo, tačiau viskas turi būti padaryta labai išmintingai ir subalansuotai. Pane Svimburn, jūs turite klausimą? Thank you. Um, I welcome the comments. Ačiū. Aš e, sveikinu ponios Ros pateiktus e, komentarus dėl skatinimo ir nepriklausomų finansinių konsultantų traktavimo e, skirtingose konsultacijos rūšimis. Čia turime būti labai atsargus, kad nesukurtume ne vienodų taisyklių. Taip pat buvo išsakyta komentarų dėl trečių šalių nuostatų investuotojams. Vėlgi turime pasirūpinti, kad uh, būtų užtikrintos galimybės atvirai investuoti į įvairius produktus ir rinkas. Noriu atkreipti dėmesį dvi temas, kurios nebuvo aptartos. E, vienas dalykas, žinome, kad visos e, sur... skolos vertybinių popierių rinkos labai skiriasi e, nuo kitų. Kaip mes galime užtikrinti vienodą investuotojų apsaugą lyginant su rinkos efektyvumo priemonių užtikrinimu? Taip pat buvo išsakyta komentarų dėl OTC pirmiausia. Gal kalbėtojai norėtų pakomentuoti, ar yra kokių faktų tvirtin, patvirtinančių teiginį, kad OTC didesnis naudojimas skirtingose turto grupėse padidintų bendrą investuotojų apsaugą. Ja, e, danke. Ich hab... Labai ačiū. Turiu komentarą, neklausimą. Viskas yra tikrai labai sudėtinga, netgi ir Ole Schmidt sakė, kad viskas tarsi slysta iš rankų. Ir man kilo klausimas, na, ar apskritai įmanoma užtikrinti veiksmingą investuotojų apsaugą? Kaip tai galima padaryti? Viena vertus galima primti teisės aktus dėl vartotojų apsaugos, investuotojų apsaugos, na, o antra vertus reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima informuoti apie tai investuotoje. Informavimas taip pat yra dalis e, investuotojo apsaugos, kaip galima būtų pateikti suprantamų būdų visą tą informaciją investuotojui, tam, kad jisai žinotų, kokią riziką jis prisiema. Toks būtų mano komentaras. Pane Goses. Non, pas du tout, ok. Uh, ah, ok. <laughs> C'est gentil. Euh, this time, uh, Mr. Dabar Norėčiau e, suteikti žodį pirmiausiai ponui Žujai, nes jis paskutinis kalbėtojų. Aš irgi noriu padėkoti visiems ir poniai pirmininkiai ir poniai Verenai Ros už tai, ką jos išsakė. Aš apgailėstauju, kad dėl visos eilės priežasčių negalėjau būti parlamento narys. Man visuomet labai didelis malonumas kalbėti šioje salėje. Ir aš uh, Labai džiaugčiausi, jeigu turėčiau galimybę matyti jūsų asamblėje iš tos perspektyvos, iš kokios mato ponė Kaupi, kuri yra buvusi parlamento narė. Ji labai gerai žino, labai ge, žymiai geriau negu aš, kaip susidoroti su laiko spaudimu. O dabar rimčiau. Du dalykus norėčiau išskirti. E, ponui Ferberiui noriu pasakyti, kad visiškai su juo sutinku ir svarbu e, žinoti, kad e, priklausoma ar nepriklausoma konsultacija turi būti nulemta skaidrė konfliktų reguliavimo sistema. Tai atsakytų jūsų klausimą. Antras dalykas. Prancūzijoje ir Vereneros tai pabrėžė, yra įprasta kontroliuoti e, visą produktą ex ante. Nėra jokios priežasties atsakyti klausimus, kurie yra pateikiami dėl investuotojų apsaugos, e, galvojant, kad ekspost reglamentai gali būti taikomi. Prancūzijoje viskas yra daroma ex ante, visi produktai ir investuotojai yra tikrinami ex ante. Ir todėl aš uh, negaliu net pasakyti, kodėl dabar staiga turėtumėm pereiti prie post reglamentavimo. Mes, kai kalbame apie dinamišką e, verslą, dinamišką pramonę, mes e, e, turbūt tą galėtume patvirtinti visi čia esantys šioje salėje. Dabar Verena, manau, atsakys, kuri turi tikrus įgaliojimus. Um, to... Aš pabandysiu atsakyti keletą kitų pateiktų klausimų, bet uh, E, prieš tai dar grįšiu prie tų nepriklausomų konsultacijų. Labai svarbu, kaip Jean-Pierre Jouet ką tik sakė, kad e, žinotume aiškiai, koks yra konsultanto statusas ir kieno interesams jis tarnauja. E, iš šios perspektyvos E, mes galėtume užkirsti kelią, kad klientai susidurtų su konsultanto interesų konfliktu, jeigu čia yra kažkokio neiškumo ir neskaidrumo. Taip aš prieinu prie ponolė Šmit klausimo. Taip, klientas taip pat yra atsakingas už tam tikrus dalykus. Viskas yra e, savaime suprantama. Klientas turi suprasti, ką jis daro pats bet taip pat e, klientui turi būti suteikta galimybė pasikliauti suteikiamu patarimu ar konsultacija, nesgi galų gale mes ne visi esame ekspertai. Jeigu e, mes e, produktą, produktui taikome tik execution only principas, tai rizika tempa pačiam klientui. Ir jeigu pasinaudojamas konsultantas, tai turime žinoti, kad tas konsultantas yra uh, E, elgesi bešališkai, o ne vadovaudamasis kokiamis nors iš šalies gautomis e, paskatomis dėl OTC rinkų ir mažmeninių obligacijų. Kartais būna labai sunku atskirti e, didmeninę obligaciją ir mažmeninę obligacijų rinką. Tačiau akivaizdu, kad egzistuoja problemų dėl prekybos tam tikrų mastų, apie tai jau buvo kalbėta, nes dėl to atsiranda skirtingos rinkos. Negalima šimtų procentų perkelti reikalavimų, kurie yra taikomi kapitalo rinkai. Turime galvoti ir apie kitas rinkos rūšis. Tačiau supraskime, kad bendrai e, visame sektoriuje e, atsiranda poreikis turėti daugiau skaidrumo. Manau, kad obligacijų rinkai tas taip pat turėtų būti taikoma dėl e, nebiržinės prekybos OTC. OTC sumažėjimas padidina investuotojų apsaugą ir, žinoma, skaidrumą rinkoje. Be to, tai užtikrintų tam tikras e, klyringo ir atsiskaitimo rinkas. Ir investuotojų apsauga atitinkamai dėl to padidėtų, bet tai nėra vienintelis dalykas, kuris tai daro. Mes turim pagalvoti ir apie kitas MIFID priemonės. Uh, Tačiau akivaizdu, kad tai bent jau užtikrina rinkų skaidrumą mažmeniniams investuotojams. Finally. Ir galiausiai aš grįžtu vėl prie Olės Šmit klausimo dėl biudžeto ir personalo skaičių. Tai yra nuolatinis iššūkis mums ir aš labai džiaugiuosi, kad MIFID 2 yra numatytas papildomas finansinis reglamentas, nuostatas, kuris leis e, mums gauti reikalingus išteklius MIFID įgyvendinimui. Tačiau tas uždavinys neišnyks per artimiausius dviejus metus. Mes jau dabar labai daug dirbame MIFID srityje, tačiau tik tada, kai gausime reikalingus išteklius, reikalingus resursus, galėsime MIFID 2 deramai gyvendinti. Tai yra labai rimtas iššūkis mums, jūs ypač kalbėjote apie informacijos technologijų srities iššūkius. Aš manau, kad čia bendrai gerų IT sistemų sukūrimas reguliuotojams leistų uh, E, sukurti geresnį rinkos stebėsnę, tačiau tai yra labai sudėtinga. Pone Kauper, jūs ką nors norėtumėt pridurti? Gal aš poniai Svinburną atsakysiu e, į klausimą dėl OTF ir kokios naudos tai atneša investuotojų apsaugai. Aš galiu pasakyti, kad jau per pirmąjį pasisakymą minėjau, kad investuotojas, klientas paprastai e, domisi kryžminių pelnu. Ir uh, E, dėl togi ir sumažėjo e, investicijų kaštai šiek tiek anksčiau. Ir dabar mes turime suprasti, kad e, ir parlamentas galbūt yra padaręs tam tikrų klaidų šioje srityje. Mes per daug ilgai pasikliaudavome įvairiausiais elgesio kodeksais ir visokiosmis neprivalomomis taisyklėmis. Dabar matome, kad uh, po priekybinėje, post-trade infrastruktūroje Europoje atsirado per daug problemų. Dabar matome, kad Europos komisija teikia pasiūlymus šioje srityje ir tai yra turbūt svarbiau negu kalbėti apie O2F ar MTF, MTF priekybą. Ir galiausiai prieinu prie esmos ir kitų e, institucijų finansinius išteklius. Labai svarbu, kad tie ištekliai būtų suteikti, e, turi būti pakankamai informacijos technologijų, pakankamai etatų, pakankamai e, galimybių tarnauti Europos vartotojo interesams. Tik tada Europos bendrijos agentūros galės funkcionuoti taip, kaip reikia. Ir Europos parlamentui taip pat tenka atsakomybė pasirūpinti, kad būtų suteikta pakankamai išteklių tokiam svarbiam tikslui. Ponas Gozės turi klausimą. Pone pirmininkė, aš pateiksiu techninį klausimą, bet leisiu Markusui pratesti tą mano e, mintį. Uh, Ir aš e, turiu klausimą esmą ir kitoms institucijoms. Žinote, kad Europos parlamentas labai atidžiai stebi tų institucijų veiklą. Mes norime, kad jos taptų tikrai galingomis institucijomis ir kad mes itin akilai stebėtume, kaip e, funkcionuoja e, žmogiškiai ištekliai ir finansai. Bet dabar mes matome tam tikrą valstybių narių šizofreniją. E, parlamento dėka e, E, buvo e, suteikti reikalingi Europos komisijos pasiūlyti e, mokėjimai pagal 2012 metų biudžetą. Tačiau atsirado valstybių narių, kurios sugalvojo sumažinti išmokas esmai ir kitoms finansų kontrolės institucijoms. Todėl ir ponas Lemasūr ir kiti biudžeto komiteto nariai darė viską, ką galėjo, kad būtų suteikti reikalingi ištekliai. Visos trys, nes būtent šios trys finansų priežos institucijos atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį, užtikrinant bankų ir finansinių paslaugų rinkų deramą funkcionavimą. Make... Pone Gozės, taip mes e, kai ką darom teisingai, nors kartais ir klaidų padarom. Pone Ferberi, toliau žodis jums. Äh, Aš labai trumpai. Pana Šmit jau išėjo. kalbam, pavyzdžiui, apie maisto teisės aktus. Pavyzdžiui, yra maisto produktai, kurie yra leidžiami prekiauti, tarkim, belgiškas šokoladas, bet jeigu jų per daug prisivalgai, gali būti blogai. Yra ir tokių maisto produktų, kuriuos techniškai būtų įmanoma pagaminti, tačiau jų neleidžiama pardavinėti. Manau, kad tas pats turėtų būti taikoma ir finansinių paslaugų srityje gali būti produktas, kuris galbūt pats savaime nėra rizikingas, tačiau reikia užtikrinti, kad nebūtų sukurta sisteminė rizika. Ir štai čia matau spragų padarytų praeitįje. Jeigu esma gaus teisę uždrausti bet kokį produktą, kaip kad siūlo komisija, tai nežinau, kaip tada bus, ar, ar nebus eksposto galios pernelyg didelis. Tuo tarpu per mažai būtų daroma iš anksto. Uh, Man atrodo, kad čia pernelyg išbalansuojama situacija ir manau, kad mes turėsime komitete per artimiausius mėnesius labai detaliai apsvarstyti šios klausimus, kad sprendimas būtų subalansuotas, kaip kad pavyzdžiui su maisto produktų teisės aktais, nes ekspost priežiūrą irgi galima užtikrinti, draudimus taip pat galima įdėkti, bet taip pat galima užtikrinti ir leidimus, kurie būtų duodami iš anksto ir ženklinimą, kuris būtų taikomas iš anksto. Aš suprantu, kad tai yra supaprastintas vaizdas, tačiau tik noriu pabrėžti, kokia yra mano teorija. Ne viską, kas yra įmanoma, galima leisti ir ne viską kas yra rizikinga, reikia uždrausti, nes gyvenime vis tiek rizikos išlieka. Ponios Ros paprašyčiau atsakyti klausimą dėl esmos, nes mums labai trūksta laiko jau. Gal labai trumpai tada, esmos įgaliojimai šioje srityje tikrai nėra neriboti. Eina kalba mm, apie nacionalinių metodų derinimą, koordinavimą ir aišku yra mm, ribos nubrėžtos, kad tokie produktai turi turėti labai reikšmingą neigiamą poveikį finansinės stabilumo ir investuotojų situacijai. Tai tikrai nėra kažkoks tai leidimas e, esmai uždrausti bet ką ir bet kada. Ir e, sakyčiau, kad š... E, buvo klausimas, ar aktyviai aktyviai pasinaudočiau tą galimybę viską drausti. Manau, kad tai tiesiog būtų instrumentų paketas, kurio būtų galima pasinaudoti, bet nebūtinai kasdien. Ir tos nuostatos, kurias siūlo komisija, būtent yra skirtos užtikrinti, kad e, esmos tas koordinavimo mechanizmas turėtų ir apsauginės funkcijas. Esu tikra, kad dar sugrįšime prie tų e, klausimų. Ir pranešėjas tikrai ketina labai detaliai išanalizuoti šios aspektus. Labai noriu padėkoti už puikius prelegentų pasisakymus ir puikius atsakymus į klausimus. O dabar pereikime prie trečios dalies. Tai yra rinkų ir priekybos organizavimas. Ir čia konkrečiai žinau, kad kai kurie parlamentarai norėjo panalizuoti naujus OTF e, variantus, naują kategoriją, tai būtų išvestinės priemonės, ką būtų galima daryti tuo atveju. E, iš tikrųjų įdomus prelegentų sąrašas. Labai dėkoju kolegoms ir prelegentams, ekspertams. Visų pirma, ponas Dominik Čerūti, kuris pateikė puikų dokumentą raštu, kurį, aišku, nariai turi. Ir dabar paprašysiu e, Nisero Next prezidento ir e, vykdomo pareigūno vadotojo Čerūti pasisakyti dabar. Labai ačiū. Norėčiau Dėl investuotojų apsaugos fragmentuotoje rinkoje mes galvojame, kad visas tas skaidrumas, kuris buvo numatytas pirminio teisės akto, iš tikrųjų buvo užtikrintas. Neifit užtikrino mm, didesnį pasirink, pasirinkimo, didesnės galimybės skaidrumą, kainos sumažėjo vartotojams. Taigi, trešdalis dabar priekybos vyksta, e, ypač naujai rinka ateinančių akcijų, Europos didžiausia e, platforma e, MTF, HX, visą tai gerai. Dabar pažiūrėkime vartotojai, didžiausi bankai ir firmos, kurios dominuoja kuo pasirėmė tos platformos. Mes reikalaujame, kad būtų aiški sistema sistema, kuri leistų uh, spręsti konfliktus dėl, pavyzdžiui, platformų nuosavybės, nuosavos sąskaitos ir klientos sąskaitos atskirimo, taip pat uh, platformų rinkos integravimo dalies klausimų. Mes taip pat norime, kad būtų identiškos taisyklės taikomos reguliuojamoms rinkoms ir MTF, aišku, daugia šalės priekybos sistemoms. Bet to, galvojant apie fragmentaciją bendrai, mm, litrinkose, aišku, yra natūraliai įtampa tarp skaidrumo ir neskaidrumo. Ir aišku, reguliavimo institucija turi užtikrinti pusiausvyrą tarp tų dviejų aspektų, tačiau mes galvojame, kad kol kas to dar nėra pasiekta ir ta pusiausvyrą nėra užtikrinta kad rinka būtų saugi ir stabili, kad būtų tinkama pusiausvyrą tarp skaidrumo ir neskaidrumo. Toliau e, OTC 35, maždaug 38 procentai pagal spalio 2011 metų um, duomenis tiek maždaug yra cash equities iš visos apyvartos ir reikia galvoti ypač apie likvidumą uh, e, litrinkose. Rinkos naujovės ir pelno siekimas, aišku, vis labiau e, smuks į tą tamsėje pusę ir tą mes matėme per pastarosius metus, todėl mes nu, turime apibriežti, kas tai yra OTC užbiržinė priekyba, kad būtų aiškiai tas apibrėžimas įtrauktas į MIFIR, e, kad tai būtų teisinė galia turintis tekstas. Būtent toks paprastas pakeitimas galėtų išspręsti viską, kas dabar yra blogai. Dėl OTF, organizuotos priekybos sistemų, mes sveikiname komisijos pasiūlymą, tačiau labai svarbu yra nesukurti naujas kategorijas, nes tai nebūtų tinkamas sprendimas, nes OTF tik tai supaprastintų savo veiklą ir patektų į tą kategoriją, kuri dar nėra apibriešta. Ir viskas būtų išspręsta paprastai. Mes galvojame, kad reikia įvesti ketvirtą OTF kategoriją, tačiau ją sieti su teis teisiškai pritaikomų apibrėžimų, kad OTF turi veikti vienodomis sąlygomis kaip ir kitos MTF. Dabar galvojant apie OTF, apibrėžimą kainos, kurios skelbiamos turi būti įvykdomos. Ir komisija, aš nesuprantu, kodėl siūlo, kad ETF gali turėti galimybę spręsti dėl kainų. Tačiau jeigu kainos yra neprivalomos, tai tuomet um, daugia šalio OTF indėlis kaino formavime yra beprasmis. Taip pat galvojama, kad e, savos sąskaitos mm, įplaukų ne, turi būti neleidžiama tai padaryti, lygiai taip pat kaip reguliuojamo rinkoje, tas yra gerai. Priekyba iš savo, e, nuo savos e, sąskaitos gali vykti, aišku, atitinkamai yra režimai tam nustatomi. Dabar dėl algoritminės priekybos, prisidedant prie šiandienos diskusijų, nu, mes galvojame, kad labai svarbu pripažįsti, jog algoritminė priekyba yra net tokia pati kaip e, HTF, tai, e, HFT, tai vadinamo didelio dažnio priekyba. E, HFT yra algoritminės priekybos subrinka, subkategorija ir todėl reikia galvoti apie kred, visas kredito uh, užtikrinimo pusės mes negalvojame, kad visų aspektų reikia labai apjuodinti, kad tai iš tikrųjų uh, vien tik tai rizika galvoti, tačiau reikia galvoti apie galimalų piknaudžiavimą rinką, kaip aišku ir kiekvieno rinkos dalyvio atveju, reikia galvoti apie jų dydį, kaip procentą nuo rinkos, 70 uh, procentų JAF rinkos, maždaug apie 30 procentų Europos rinkos, taigi jie kartu gali sukurti labai didelį nelikvidumo um, didelę nelikvidumo zoną, taigi problema tai. Ir toliau dėl e, išvesnių priemonių žaliavinėms prekiams. Čia pagal komisijos pasiūlymą bendrai yra pagal didžio 20-umo e, priekybos e, visas prievolės tai apibrėžiama, tačiau reikia galvoti apie kainų kintamumą ir bendrai produktų saugumą. Vienas iš elementų, toliau galvojant apie veiksmų planą, būtent šių išvesnių produktų žaliavinių prekių srityje, kad komisija siūlo, kad būtų didesnis skaidrumas ir kad būtų sustiprintos valdymo prievalės. Komisija siūlo, kad priekybos vietos turi kas savaitę skelbti ataskaitas su e, apibendrintomis pozicijomis, dėl, kad rinkos naudotojai galėtų žinoti, kokia yra situacija. Mes galvojame, kad tai iš tikrųjų sustiprintų procentų pasitikėjimą rinkoje. Spalio mėnesį 2011 metais buvo paskelbtos ataskaitos dėl Londono, Londono biržos reguliuojamos rinkos priekybos, kaip kad siūloma MIFID ir dabar jau kas savaitę yra skelbiamos tos ataskaitos. Komisijos pasiūlymą reikėtų tobulinti taip, kad būtų išimtas reikalavimas dėl pozicijos atsiskaitimų iš dalyvaujančių firmų, nes jeigu būtų ataskaita teikiama tik tai apie priekybinę e, poziciją, tai neduotų e, aiškaus vaizdo apie savaitinę situaciją. Ir galiausiai kalbant dar apie komisijos pasiūlymą dėl pozicijų valdymo, mes galvojame, kad reikia aiškiai žiūrėti, kokios yra pozicijos priekybo išvesnėmis priemonėmis produkt, žaliavinės produktams. Tai yra esminis elementas tam, kad kainų formavimas ir e, vykdymo procesas vyktų sklandžiai. Komisija siūlo reikalauti įdėkti pozicijos ribas, alternatyves sistemas. Mes galvojame, kad reikia trijų politikos tikslų, tai yra e, remti likvidumą, užtkristi kelią piktaudžiavimo rinkai ir užtikrinti, kad būtų tvarkingai nustatomos kainos ir atsiskaitimo sąlygos. Mes pritarėme tam, mes taip pat galvojame, kad alternatyvus metodai, kurie duotų tokį patį pobūdį, tą reikėtų taip pat įtraukti, nes tai yra labai svarbu, kad galėtų rinka prisitaikyti atitinkamai. E, toliau ribos alterna, pozicijų ribos arba alternatyvūs variantai, žinoma, turėtų būti svarstomi platesnėme pozicijų valdymo kontekste. Aišku, tai nebus kažkokia tai panacėja, bet mes galvojame, kad tai bus papildoma labai um, svarbi priemonė. Aišku, reikia aiškiai viską orientuoti, nes pagal savo povodį pozicijų ribos yra skirtos pakeisti ir todėl gali iškraipyti um, pasiūlos paklausos sąlygas rinkos vietoje. Jeigu netinkamos būtų e, taikomos, gali jos užkirsti kelią teisėtai veiklai. Dabar sugrįžtų prie komisijos pasiūlymo. Mes labai remiame tą faktą, jog svarbiausia, svarbiausias vaidmuo nu, pozicijų ribų nustatymų ir vykdymų turi būti suteiktas priekybos vietoms. Nes uh, Tai yra labai svarbu, kad atitinkamos valdžios institucijos ir komisija galėtų tinkamai pritaikyti savo įgaliojimus. Tai gal trumpai taip dėl DB ir Euronex. Labai ačiū. Na, MIFID e, jau yra nurodytos reguliavimo institucijos. Dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui, tai yra ponas Heinz Peter Schlüter. Jis atstovauja Trimets Aluminium AG. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios. Norėčiau Jums padėkoti už stiktą galimybę man pasisakyti kaip pramonės atstovui apie MIFID peržiūrą. Prašau manimi patikėti. Uh, šios minutės man, man tikrai yra labai svarbios, nes kalbu apie mūsų išgyvenimą pramonėje. Aš norėčiau paaiškinti, kokios problemos kyla pramonėje, panaudodamas trimet aluminium pavyzdį. Mes turime perdirbimo įmonių, liejimo įmonių, Na ir turiu pasakyti, kad mus tikrai labai palies siūlomas taisyklės. Mes esame daug energijos sunaudojantį vidutinio dydžio įmonę, atstovavome klasikinę, realią pramonę. Mūsų egzistencija priklauso nuo žaliavų, nuo energijos, nuo uh, naftos ir taip toliau. Uh, Mes parduodame aliuminį, bet visą laiką patiriame valiutų kursų tarp JAV dolerio ir euro riziką. Taigi, mes turime atsižvelgti ir į ciklo sviravimus. Mes pagaminame daug įvairių aliuminio produktų Ir kiekvienais metais mes sunaudojame energijos už 250-300 milijonų eurų. Mes už energiją mokame eurais, tačiau parduodame savo produktus už dolerius. Tam, kad klientams galėtumėm pasiūlyti sąžiningas kainas, esame priversti atsižvelgti į rinkų sviravimus taip pat ir valiutų kursų sviravimus. Priekyba aliuminiu ir kitais metalais yra klasikinis realios pramonės pavyzdys. Na ir iš to išvesti finansiniai produktai, jis prekiaujama surame ekonominėme rate, tai neturi jokio poveikio finansų sektoriui. Nuo pat pradžios e, žaliavų rinkos veikia visiškai atskirai nuo finansų rinkų žaliavų rinkos dalyviai, o taip pat ir mano įmonė, nesukuria jokios sisteminės rizikos. Kol kas nebuvo patirtas poveikis kitoms sritims iš aliuminio pramonės ir nepanašu, kad tai atsitiktų. Mes jau veikiame kelis šimtus metų. Netgi Erboran atvejis prieš dešimtį metų parodė, kad jeigu uh, iš rinkos iškrinta pasaulinio lygio prekiautoja energija, tai neturi kažkokio didelio poveikio finansų rinkai. Taigi dabar mums yra taikoma tam tikra išimtis ir jeigu jos būtų atsisakyta ir jeigu mums būtų taikomi tie patys reikalavimai dėl nuosavo kapitalo ir valdymo kaip ir bankams, tai paprasčiausiai mes neturėsime pinigų vykdyti savo verslo veiklą ir jos plėtoti. Tai turėtų poveikio ne tik mūsų darbuotojams, bet ir e, kitai susijusiai pramoniai Europoje, pavyzdžiui, e, pakavimas, statybos sektorius, automobilių sektorius ir taip toliau. Dėl to padidėtų kaštai, nes mes turėtumėm vadovautis taisyklėmis, nuojomis taisyklėmis dėl nuosavo kapitalo. Uh, Tai reikštų, kad mes turėtume mažesnę rinką ir taip pat mažesnės gamybos apimtis. Taigi mes negalėtumėm patenkinti kitų pramonės šakų poreikių. Mes patirtumėm daugiau kaštų ir dėl naujų taisyklių, dėl įmonės valdymo. Ir dėl to padidėtų žaliavų kainos. Maži rinkos dalyviai pasitrauktų iš rinkos, tačiau stabiliai rinkai reikia daug rinkos dalyvių. MIFID direktyva. Neturėtų pažeisti OTC išvestinių priemonių taisyklių. Ten yra tam tikros išimtis nefinansinėms įmonėms ir MIFID direktyva tų išimčių neturėtų panaikinti. Toliau prievalės dėl klyringo ir nuosavo kapitalo. Uh, Jeigu tas taisyklės būtų taikomas ne finansų įmonėms, tai būtų visiškai neprimtina dėl veiksmingo rizikos valdymo ir pozicijų ribų. Norint užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą, mes turime tuo pačiu metu pirkti daug energijos ir taip pat pagamintą aliuminį E, parduoti laiku. Dėl to mes esame priversti užimti aukštas pozicijas. Jeigu būtų apribotos pozicijų vertės, tai mūsų galimybės būtų taip pat labai apribotos. Ir mes tuomet galėtumėm dirbti tik tam tikrame siaurame pozicijų e, diapazone. Ir dėl to e, patirtumėm nemažai nuostolių. Taigi, mano prašymas būtų štai koks. Uh, MIFID taisyklių netaikykite e, e, toms rinkoms, kurios prekiauja žaliavomis ir energija, nes e, tiek mes, tiek ir visa pramonė norėtų efektyviai dirbti Europoje dar ir po penkerių metų. Labai ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį mūsų paskutiniai kalbėtojai. Tai yra Giselle Enrik jie atstovauja tarptautinės plėtros agentūros, prašom. Ačiū, kad man suteikėte galimybę kalbėti tokiame svarbiame klausime. Aš kalbėsiu visuomenės, pilietinės visuomenės organizacijų vardu, e, kurie, e, kurios būkštauja e, kad neturtingi žmonių gyvenimas dėl dabar vykstančių finansų rinkų pokyčių dar daugiau pablogės. Pastarojo dešimtmečio finansinis dereguliavimas pirmą kartą istorijoje e, nu, e, plataus vartojimo prekes pavertė finansiniu kapitalu. E, struktūrinis kapitalas mūsų nuomonė pastaraisiais metais prisidėjo prie maisto krizių. Tai jau yra ne tik tai teisingumo klausimas, bet ir politinio stabilumo klausimas. Valstybėse, kur e, maisto stoka labai didelė, nuolat susiduria su sunkumais, nes reikia importuoti maistą. Besistančiame pasaulyje 10 procentų pajamų žmonės išleidžia maistui, galbūt tai atrodo nedaug, tačiau kai kuriuose visivyšiuose šalise iki 70 procentų e, maisto e, išlaidų gali būti skirta maisto produktui, tai gali turėti katastrofiškų padarinių kai maisto produktų kainos labai didelės, tai e, maistinė vertė šeimose labai smarkiai nusmunka ir e, dėl to atsiranda labai daug problemų. Atitinkamai žmonės e, net mažiau valgo ar parduoda produktyvų turtą ar imigruoja. Pastaraisiais metais, nesant socialinė apsaugos priemonių, mes de facto susidūrėme su gyvybiškai svarbiais gyvybės ir mirties klausimais daugiau negu milijardas žmonių dabar pasaulyje badauja ir 2007 ir 2008 metais maisto produktų kainos nepaprastai smarkiai išaugo, nes spekuliacinis burbulas iškilo. E, finansų sektorius e, dabar elgesi taip, kad e, gali kilti kita maisto krizė. Pagal pasaulinės maisto organizacijos rezultatus 2011 metais kainos yra didesnės negu būdavo anksčiau. E, pavyzdžiui, grūdinių kultūrų kainos yra 110 procentų didesnės negu būdavo anksčiau. Labai didelė dalis kainų augimo yra susijęs su spekulacijomis. Dabar aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į maisto produktų rodiklių grafikus, kuriuos jūs e, gavote jūsų išdalintose dosie. Matome, kad 2011 metais E, maisto, e, žemės ūkio maisto produktų kainos išaugo daugiausiai istorijoje. Bent jau Junktinėse Amerikos valstijose matome, kad rinkos yra iškraipytos ir tai turi labai rinktų padarinių, nes e, platus vartojimo prekių biržos nustatė nerealias kainas visame pasaulyje pokyčiai e, išvestinių e, priemonių žaliaviniams prekiams rinkose, e, padidino kainas ne beprecedentinių lygių. Per pastarosius dešimt metų rinkos buvo dereguliuotos ir maisto produktų kainos ateityje dar labiau auks, jeigu nebus nustatytos priemonės sumažinti finansinių spekuliantų uh, veiklos mastus. Reikia daugiau priemonių, kad būtų atskirtas rizikos draudimas nuo spekulacijų. E, mažmeniniai finansiniai produktai susijęs su žemės ūkio prekiamis turėtų būti draugedžiami, kadangi jie sukuria e, dirbtiną paklausą ir dėl to išpropo kainas. Turi būti sukūrėmi derami reglamentai sisteminiai rizikai e, uždrausti, turi būti sukurti reglamentai leidžiantis žemės ūkio e, produktų prekybą reguliuoti. Reglamentuose turėtų būti ribojama, kiek rinkos gali priklausyti vienam ar kitam pardavėjui. Idealiu atveju turėtų būti nustatytos ribos tam tikrų prekybininkų kategorijoms prekybos išvestinėmis priemonės žaliavinėms prekiams turėtų būti ribojamos ir OTC prek, mastai turėtų būti sumažinti. Reikėtų užtikrinti, kad nustatyti apribojimai ir draudimai nebūtų abeinami. Negalima apsiriboti MIFID e, e, direktyvoje tik tai deramų rinkos finansavimu. Ten turėtų būti kalbama ir apie spekuliavimo žabojimą. Mes manome, kad maistas yra pagrindinė žmogaus teisė, ginama visuotinė žmogaus teisų uh, deklaracijoje. Jeigu bus žaidžiama maisto kainomis, bus rizikuojama žmonių gyvybėmis. E, maistas yra tik dar viena kapitalo rūšis, e, kuri patenka į finansų rinkas. Negalima traktuoti maisto produktų ir finansinių priemonių kaip tos pačios finansinės e, kategorijos. Lisabono sutartyje yra kalbama apie prevencinės priemonės apsaugoti gyvybę, jeigu tai yra reikalinga ir mes turime ieškoti mechanizmų, kurie pažabotų maisto produktų kainų sviravimus. Jeigu bus bandoma tik apsaugoti pelną, tai bus elgiamasi e, nepriimtinai visiems, e, visai visuomeniai. ES tikslai yra labai aiškus ir jų reikia laikytis įgyvenant ir politiką skirtą besivystančiam šalims nes galų gale kokia nauda yra ES politikos skirtos besvystančiam šalims, kai 53 milijardai eurų yra skiriami stengiantis padėti skurčiausiams pasaulio valstybėms, tuo tarpu, kai Europos finansų rinkos spekuliuoja tų pačių žmonių pagrindiniais maisto poreikiais. Very much. Um, okay. Mr. Farber, first of all, would you like to ask some questions as rapporteur? Vielen Dank, Frau Visų pirma, žodis pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Na ir paskutinis diskusijų etapas tikrai be galo įdomus, po paminėto daug svarbių klausimų. Ponas Čerūti, jūs sakėte, kad reikia aiškaus apibrėžimo, kas yra OTC išvestinės priemonės, ne biržos išvestinės finansinės priemonės. Mes Kalbėjome ir apie OTC išvestinių prie, e, priemonių klyringą. Naujoje MIFID į tai turėtų būti atsižvelgta. Kaip Jūs matote, ar IMER pateiktas apibrėžimas pakankamas ar ne? Aš tikrai nemanau, kad MIFID arba MIFIR užduotis turėtų būti spręsti tai, kas nebuvo išspręsta kitame teisės akte. Na, o dabar dėl to, ką pasakė pana Šliuter ir pana Orik. Visų pirma, ponas Šliuter, jis reikalavo visapusiškos išimties savo sektoriui, taip pat ir pozicijų uh, riboms Pone Anrik sakė, kad maisto produktų sektorė nereikia tokių išvestinių priemonių, OTC ir pozicijų e, apribojimų. Ir mano klausimas būtų štai koks. Ar reikėtų daryti skirtumą atsižvelgiant į konkrečius produktus šiuose paminėtose sritise? Ar vis dėlto reikia orientuotis ne į priekybos vietą ir į rinkos skaidrumą, kaip kad sakė pane Anrik? Juk svarbu kovoti su spekulacijomis. Maničiau, kad pane Anrik nesiginčia dėl to, kad mums reikia veiksmingos rinkos. Uh, Mes kalbame apie spekulacijas, kurias norime pažaboti. Taigi galbūt abu du prelegentai galėtų pasisakyti apie tai, kaip jos visą tai konkrečiau įsivaizduoja. Uh, reikės rasti kažkokį politinį sprendimą tarp dviejų radikalių pozicijų, tai yra viską, tarp visko leisti ir viską uždrausti. Galbūt e, tegu visų pirma pasisako o, e, ponas Čerūti, ką jis apie tai mano. Right, so, uh, first, what... Ačiū. Tiesiog e, norėčiau patikslinti, ką galbūt ne visiškai aiškiai pasakiau. Uh, Kai kalbėjau apie MIFID, kalbėjau ne apie tai, kad reikėtų pateikti apibrėžimą dėl nebiržos išvestinių finansinių priemonių. Ta reikėtų perkelti iš 3.2 į pagrindinį tekstą, nes kol kas tai nėra reglamentuota. Manyčiau, tikiuosi, kad pasisakiau pakankamai aiškiai. Toliau jūsų klausimas. MER. MEA. Ką galėtumėm padaryti ir ką galėtumėm padaryti dėl OTC. Nežinau, ar tai yra būtent tos grupės užduotis. Per pastaruosius metus paaiškėjo, kad rinkoms būtina, būtinas didesnis aiškumas dėl OTC, tai yra būtina viso, visiems rinkos dalyviams. dėl e, žaliavinių produktų išvestinių priemonių ir pozicijų ribų. Vėlgi kalbame apie išvestinių priemonių rinką. Manau, kad ponia Enrik teisingai apibūdino situaciją. Kol kas nėra jokių įrodymų, kad būtent dėl spekulacijų pradėjo sviruoti žaliavinių prekių kainos. Aš kalbu apie pastaruosius ketverius metus. Kaip jau sakiau, tarp aiškių pozicijos ribų reikia paminėti ir realias pozicijų vertes. Galbūt mes galime pakeisti pasiūlos paklausos e, santyki. Būtent tą mes darome rinkose. Ir manau, kad e, mes tą darome veiksmingai. Ar JAV nebuvo apskusta FTS dėl pozicijų ribų įvedimo? Na, aš nesu ekspertas šioje srityje, nesu ekspertas žalybinių prekių sektorija. Ponas Šliuter. Na, aš irgi nesu ekspertas, tačiau ponas Ferber pasistengs atsakyti jūsų klausimą. Man atrodo, kad neegzistuoja toks jau didelis skirtumas tarp ponios Enrikės ir mano pasisakymo. Pone Enrikės irgi sakė, kad reikia atskirti sąžiningą prekybą nuo spekulacijos. Jeigu mes kalbame apie prekių pateikimo termino garantiją, tai yra ne spekulacija, o iš tikrųjų sandoris. Arba kalbama apie uh, produkcijos e, pardavimą arba apie žaliavos pirkimą. Dėl pozicijų ribų aš joms kategoriškai prieštarauju. Kaip viskas vyktų mūsų pramonėje? Tarkim, atvyktų pas mus automobilių pramonės atstovas ir diskutuotų apie aliuminio uh, pirkimą. Galbūt jis nuspręstų pasirinkti mūsų uh, gamyklą. Uh, Ir mes tokiam, mes jam dešimtį metų turėtumėm uh, užtikrinti jokios kainų sviravimo rizikos nebuvimą. Jeigu mes turėtumėm sriboti trijais metais, tai tas netiktų nei mums, nei automobilių pramonė ir mes visi patirtumėm papildomos rizikos, kurios iš tikrųjų mums visai nereikia. Yeah, um, yes, like echo... Noriu pritarti tam, kas jau buvo pasakyta kalbėm, kalbame apie tai, kaip apriboti pernelyg didelį spekuliavimą. Ir aišku, čia gali daryti skirtumą tarp tų, kurie nori priedo ir tų, kurie užsima speku... iš... pernelyg didelę spekulaciją. Pernelyg didelė spekulacija, aišku, e, trukdo nusta... išsiaiškinti krają kainą, iškreipia simetriją, um, padidina šios veiklos kainą ir tikrai neleidžia kapitalo panaudoti produktyviai. Taip, bendrai tai pasakyčiau. Uh, man didėja konsensusas, kad finansinės spekulacijos žemės ūkio žaliavinėmis prekėmis, išvesiniais produ, produktais, pavyzdžiui, padidino kainas, 2009 metais buvo pasakyta, kad finansiniai investuotojai padidino kainų priedus, kainų išaugimą. Taigi, pavyzdžiui, šeštadienį buvo straipsnė, kad Wall Street padavė į teismą CFTC dėl to, kad žlugo priekyba produktais dėl žaliavinių prekių ir būtent mes galvojame, kad tos ribos yra kenksmingos prie finansų priekeiviams ir iš tikrųjų nenaudinga rinkai. Our shadows? Ačiū dabar šešėliniai, gal pranešėjai norėtų ponas Gebels. Äh, Ačiū pirmininkė. Panas Šliuter viso sektoriaus vardu prašė dar kartą pagalvoti, kokį poveikį toks pasiūlymas turėtų realiai pramoniai. iš tikrųjų ir realią pramonę reikėtų kažkaip tai apdrausti nuo rizikos ir užkirsti kelią spekulacijoms. Man yra nesuprantama, kad e, bankai ir finansų įmonės tiesiog nuomojasi sandėlius tam, kad galėtų juose laikyti žaliavinės prekes ne vien tik maisto produktus ir iš tikrųjų nesuvokiama, kaip per pastarosius ketverius metus išaugo kai kurių produktų, energijos produktų, žaliavinių produktų kainos, tai iš tikrųjų visiškai nepagrysta, nėra jokio paaiškinimo. Iš tikrųjų, ar nereikėtų bandyti su tuo kažkaip tai kovoti ir į rinką įvesti daugiau skaidrumo? Ja, steht mir sicherlich. Ačiū, sako panas Šliuter. Na, iš turėti apie bankų verslo praktiką, tačiau aš jau dirbu daugiau kaip 15 metų žaliavinių prekių versle. Ir galiu Jūs patikinti, kad ir prieš 30 ir prieš 35 metus buvo tokių bankų, kurie prisidėjo prie įmonių uh, finansavimo modelio, tarkim, finansavo sandėlių statybą ir taip toliau. Tikriausiai niekas nesiginčys, kad per pastarosius metus bankai vis labiau sutraukė šią sritį. Tačiau aš manau, kad vis tiek, kai kalbame apie realią ekonomiką, apie tai to nereikėtų įtraukti į MIFID taikymo sritį ir ko gero visus turime, kad spekulacijos yra visiškai kas kitka. Pahola. Ačiū, ponė Svimburn, prašė žodžio. Thank you. Um, I... Ačiū. Du, turiu visiškai dvi skirtingas temas, uh, palyginti su tuo, ką mes šiandien aptarėme. Pone Ros galbūt uh, galėtų atsakyti į pirmą klausimą. Kalbant apie OTF kategoriją, kaip kad matome komisijos tekste, dėl to, kaip jie turėtų adept adaptuotis, tai pakankamai lankščios nuostos, ne vien tik tai išvestinių produktų platformoms galima ir maklerių kryžminių tinklų reguliavimui tai pritaikyti per OTF, kaip kad dabar yra apibriešta, gali būti tam tikrų problemų, nes investuotojai dabar pereina į kitą pusę e, galvo, pagal e, maklerio pasirinkimo principą, bet e, pagal OTF jau tai nebūtų leidžiama. Taigi investuotojai negalėtų prisijimti savo šalies rizikos, jeigu nebūtų iš ankstinio leidimo. Aš taip suprantu, kad tai, kas dabar yra siūloma, nebus tinkama maklerių kryžminiams tinklams. Tai toliau, jeigu mes turime pasiremti SI modeliu, ko dabar nėra MIFID, tai ką nu, turėtumėm pakeisti dabartinėje sistemoje, kad ją būtų galima pritaikyti taip pat ir e, šis, kad ši sistema būtų e, pritaikoma, kad ne vien tik taip ROTF reikėtų dirbti. Ir dėl žaliavinių prekių Aš suprantu, ką abi pusės nori pasakyti, tačiau man įdomu yra būtų, ar o, iš tikrųjų pozicijų ribojimas nėra tokia labai buka priemonė, kuria yra piknaudžiaujama dabar tose rinkose, kur ji yra taikoma. Argi nėra reikalavimo, kad reikėtų o, tobulesnės priemonės, kad priežios institucijos galėtų geriau priež, o, pritaikyti pozicijų valdymo o, įrankius, o ne vien tik tai o, pozicijų ribojimą kaip kad dabar yra naudojama. Pone Ros, štai naujas klausimas jums. Um. Yeah, that um, is the problem of staying behind, as you rightly say. Taip, iš tikrųjų, kai pasilieki ilgiau, tai ir tenka daugiau klausimų. Labai sudėtingas klausimas. Pats klausimas jau nurodo, kokia sudėtinga yra situacija, jog yra labai daug skirtingų priekybos rūšių ir procedūrų priekybinėse sistemose. Ne viską galima sugrupuoti į vieną ar kitą apibrėžimą. Nėra esmos oficialios pozicijos šią klausimą turiu pasakyti ir mes dirbame šiuo klausimu ir Caesar analizai taip pat bandoma ieškoti būdų, kaip apimti įvairias priekybinės sistemas ką MIFID vienas dabar turėjo padaryti. Aš gal kelias mintis galėčiau pasiūlyti, kaip efektyviau apimti tas įvairias priekybos alternatyvas vėliau, gal tai būtų efektyvesnis variantas. Ačiū ir daugiau yra klausimų, ponas Jorgen Kliuter. Ačiū, Žanai Poli. Taip, aš norėčiau visų pirma pasakyti štai ką. Per pastaruosius mėnesius vokiškoje spaudoje vyko tikrai labai pačio, plačios diskusijos apie spekulacijos maisto produktais ir žaliavinėmis prekėmis. Na ir man atrodo, kad iš tikrųjų turėtumėm kažkaip tai politiškai reaguoti, negalime palikti visko taip, kaip yra. Kaip kad sakė pane Henrik, iš tikrųjų kalbame apie esminius žmogiškos egzistencijos užtikrinimo klausimus. Tai nėra vien tik ekonominiai, bet ir etiniai klausimai. Uh, Taigi mes politinė prasme turime viską labai gerai pasverti. Antra vertus, diskusija rodo, kad netaip jau paprasta viską reglamentuoti turinio prasme. Ir mano klausimas būtų štai koks. Jeigu aš teisingai supratau, ypač kreipiuosi pona Šliuter ir pona Enrik, galbūt būtų prasminga vietoj pozicijų ribojimų pabandyti spekuliantus atskirti nuo rinkos. Man atrodo, kad JAV jau yra panašių pavyzdžių, pavyzdžiui, sidabro priekybos rinkoje. Iš ten išguiti spekuliantai. Tačiau kaip galima apriboti viską? Įsivaizduokime, kad bankas uh, vieną kartą nusiperka e, žaliavinių prekių. Tai dabar ar jau tas bankas tampa žaliavinių prekių e, prekiautojų ar dar ne? Toliau dėl pozicijų valdymo. Man susidarė toks įspūdis, kad tai, ką siūlo komisija dėl pozicijų valdymo, e, yra abstraktu. Tai yra žymiai abstrakčiau negu kad pozicijų uh, E, vertės. Man būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote kaip ekspertai. Na ir mano trečias bei paskutinis klausimas, ypač skirtas, ypač ponui Čerūti. Ar būtų prasminga reikalauti jeigu ES būtų pasinaudota JAV pavyzdžių ir sukurta dar viena e, priežiūros institucija. Galbūt esmą galima būtų sukurti atskirą padalinį, e, kuris sutelktų, kuri sutelktų savo dėmesį būtent į šią labai specifinę priekybos rytį. Prieš teikdama žodis dar, žodį trims prelegentams dar prie pranešėjų. Ačiū. Matau, kad e, čia dar pas, tarp mūsų liko pora damų ir iš antrojo diskusijos etapo. Ponas e, Šliuter kalbėjo apie tai, kad nereikėtų kištis į priekybą žaliavinėmis prekiamis. Bet ką mes pasakytumėm bankams? Bankai irgi pradėtų reikalauti tam tikrų garantijų. Ir galų gale atsirastų tokių produktų, kurie neturėtų nieko bendro su realiu prekių srautu, tačiau jais vis tiek būtų prekiaujama. Ir mums kaip viską reikėtų sureguliuoti ir tokius sandorius tokie sandoriai neturėtų nieko bendro su realia ekonomika, jie būtų finansinių spekulacijų produktas. Taigi, kaip jūs tai vertinate, ar iš tikrųjų įmanoma protingai apriboti tokius du dalykus? Kiekvienas iš jūsų pateikėte, gavote klausimų, bet gal pradėsim nuo ponios Henrikės, paskui ponas, pono Kliūt klausimas galės būti atsakytas ir visi kiti. Prašom, ponė, aš kaip suprantu, žodis skirtas jums, ponė Henrikės. Ačiū, aš pabandysiu atsakyti visas rautą man pateiktų klausimų. Viena iš uh, MIFID dalių, kuri labiausiai yra kritikuojama, yra ta, kad taisyklės nėra teikiamos labai aiškiai. Manau, kad e, čia turėtume daugiau galvoti apie griežtesnę kontrolę. Sakoma, kad kai kurie terminai dabartinėme variante yra pakankamai miglot apibriešti. Vėlgi, aš manau, kad atsiranda labai daug erdvės interpretuoti ir gali atsirasti tam tikrų skirtumų. Aš laikausi nuomonės, kad mes turėtume e, kuo konkrečiau apibriežti savo kriterijus, parametrus. Uh, E, pertekliniam spekuliavimui ir e, lygiai taip pat turėtume aiškiai apibriežti finansinės ir nefinansinės e, operacijas. Buvo pateiktas klausimas, kokia yra um, išvestinių priemonių žaliavinėmis prekėmis uh, rinkų nauda. Ar nauda yra didesnė negu rizika? Mums spekulacijos nėra investicijos ir manome, kad galima atskirti uh, komercinės e, geros valios operacijas ir finansinius e, spekuliavimus. Matėme, kaip rinkose buvo um, tam tikras finansinių spekulacijų antplūdis dėl būtent finansinio dereguliavimo. Tai yra gyvenimo faktas dabar jau. Pona Šliutė. Labai ačiū. Na, iš esmės galiu pritarti, su džiaugsmu pritarti anksčiau kalbėjusiai kolegiai pritariu tam. Mes irgi manome, kad e, visa tai, kas nėra pagrįsta faktinė paklausa arba faktinė gamyba, jau yra spekulacija. Ir politinė prasme tai reikėtų vertinti kitaip negu kad realios ekonomikos sandorius. Na dabar dėl pozicijų ribų. Pozicijos ribos uh, yra nustatytos dėl to, kad yra ribojamas produktų gamybos, produktų gamyba. Nes viskas yra pagrįsta realiais sandariais. Yeah, again, I think we, we, we... Vėlgi, manau, kad mes visi sutinkame kad e, pirmiausia mes kalbame apie tai, kas yra aktualu visuomenėje, ne tik e, e, sklandžiam rinkos funkcionavimui. Mes galvojame apie MIFID reikšmingumą socialiniu požiūriu. Nekalbėdamas per daug ilgai, galiu pasakyti, kad išvestinių priemonių žaliavinėmis prekiamis rinkose dalyvavimas turi ir tam tikrų uh, socialinių aspektų. Spekulacijos taip pat turi tam tikrą socialinę vertę ir galėtume pateikti labai daug pavyzdžių. Negalime demonizuoti e, visų finansinių veikėjų tose rinkose, nes jie yra atnešę daug naudos. Taip pat turime diskusijose pripažinti, kad yra e, tam tikra nekoreliacija, bet sutapimas tarp e, praeitų metų investicinių priemonių žaliavinėmis rinkomis ir e, didelio, e, vola, didelio kainų sviravimo. Ar čia galima žiūrėti realią koreliaciją ar ne, aš nežinau, bet manau, kad būtų galima rasti par, įrodymų. Dabar grįžtu vėlgi prie klausimo. Manau, kad sunkiausia yra pasiekti teisingą pusiausvirą kai tarp finansinių poreikių ir socialinės vertės. Turime vengti perteklinių spekulacijų ir sviravimų. Dėl tos priežasties mes, jeigu aš teisingai prisimenu, ir naudojamės e, tuo švelniuoju ir nepakankamai agresyviu komisijos pasiūlymu. E, žinome, kad egzistuoja alternatyvus mechanizmai. E, Europos komisijos nustatytieji tikslai yra gana riboti ir jų pasiekti yra įmanoma. Ta aš norėjau pabrėžti. Ir galiausiai buvo pateiktas klausimas, ar reikia dar vienos institucijos šiuo klausimu. Jeigu tokia, grupė, tokia institucija būtų siūloma, mes pasveikintume tokį pasiūlymą, nes dabar rinkos yra labai smarkiai reguliuojamos. Mes anksčiau labai glaudžiai bendradarbiavome su visais reguliuotojais ir manome, kad uh, E, mes taip tik pagerintume rinkos funkcionavimą. E, e, rinkos socialinės priemonės mūsų nuomonė yra sveikintinos. Markus nudėstė, išdėstė pagrindinius tikslus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi pasinaudosiu galimybę ir keletą žodžių pridursiu šioje diskusijoje bet e, norėčiau dabar sugrįžti į diskusijos pradžią šiek tiek. Diskutavome apie tai, kam turėtų tarnauti Europos kapitalo rinkos, kas iš tikrųjų gauna naudos iš MIFID reglamento mūsų ekonomikoje. Pone Svimburn pateikė klausimą ir dėl emitentų, koks jų vaidmuo. Kai kalbame apie tokią naują reguliavimo sistemą ES, kai bus daug daugiau reglamentų finansų paslaugose, e, e, matome, kad vis daugiau bendrovių tampa finansinėmis bendrovėmis e, dėl įvairiausių finansinių reglamentų, taisyklių, daugybė e, stambių bendrovių pradeda finansuoti pačią save. Jos pradeda veikti kapitalo rinkose, obligacijų rinkose. Mes pereiname prie amerikietiško būdo, kai patys finansuojame savo finansinius ekonominius poreikius. Ir tada kyla diskusija, kas e, atlieka realiasias operacijas ir koks yra galutinis viso to tikslas. Čia vaizdas yra kur kas miglotesnis turėtume užtikrinti, kad vienodos žaidimo taisyklės būtų sukurtos ir finansų bendrovėms, ir realioms ekonomikos bendrovėms, kai jos dalyvauja e, rinkų transakcijose ir spekulacijose. E, Business Europe finansų reikalų darbo grupė, kurios vicepirmininkė aš esu, būtent tuos klausimus dabar svarsto ir iki šiol mes dar nesugebėjome sukurti apibrėžimo, mūsų, apie kurį mūsų klausė pranešėja. Kaip galime apibrėžti, kas yra spekulacijos, kas yra ne. Uh, E, žinoma, nefinansiniai tarpininkai pasinaudos tokią galimybę, e, jeigu tik apibrėžimas bus neaiškus ir miglotas, tačiau bendrai ši diskusija apie e, įlindimą į kažkieno galvą yra per daug sudėtinga. Žinoma, pastebima tendencija link amerikietiškų bendrovių finansavimo metodų ir to Europos parlamentas taip pat turėtų nepamiršti. Ir mes turim suprasti, kad tokia tendencija akivaizdi ir kitose sritise, ne tik čia. Ačiū, ponė Ros, jums taip pat suteiksiu žodį. Ai. Aš turiu pasakyti, kad galiu tik sutikti su tais, kurie ką tik kalbėjo. Apibriežti kas yra rizikinga operacija, kas ne, yra gana sudėtinga, nes iš tiesų viskas priklauso nuo operacijos tikslo. Net finansinių paslaugų bendrovėje susidūrus su e, tokiais kaip jūs, pavyzdžiui, e, dirbančiais išvestinių priemonių žaliavinėmis prekiamis srityje, e, jūs e, galite susidurti su sungumais, e, apibrėžiant tam tikrus e, veiksmus. Ar tai jau bus spekulacija, ar tai bus e, rizikavimas, tai yra sudėtingas dalykas ir nustatyti ribą būtų sunku. Mes, kaip teisės aktų rengėjai reguliuotojai, jau kurį laiką bandome tą padaryti, tačiau manau, kad e, reiktų dar sėkiai pasistengti, bent jau atrodo, kad dabar toks poreikis vėl atsirado. Merci. Ačiū. Ar yra kitų klausimų tarp kolegų? Atrodo ne. Tada suteiksiu žodį ponui pranešėjai, kad jis padarytų išvadas iš šio klausimo. Ir aš norėčiau iš anksto padėkoti visiems kalbėjusiesiems už dalyvavimą ir e, prezentacijas, kurios mums e, pateikė labai daug paaiškinimų. Sudėtinga tema, e, kuri E, priver, kuri galbūt visai netapo aiški, bet kuri vis tik privertė mus mąstyti. Äh, Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams, diskusijų dalyviams. Ačiū už tai, kad e, taip atvirai apie viską kalbėjote. Iš tikrųjų, mes kaip teisės aktų kurie turėsime užkamšyti tas visas spragas ten, kur yra neiškumas, kur viešpatauja neiškumas, mes turėtumėm sukurti teisinį saugumą ir aiškumą. Be abejo, šiandien negalėjome aptarti visų aspektų, kurie susijęs su MIFID pasiūlymu, tačiau paminėjome svarbiausius, ko gero, dalykus, taip pat ir politinius. Ir manau, kad e, diskusijų metu nuskambėjo daug minčių, į kurias galėsime atsižvelgti toliau dirbdami norėčiau pasakyti, kad mes esame parengę klausimyną. Aš su nuostaba supratau, kad e, kolegos pažadėjo pasiūlyti pakeitimų klausimynui. Na, tie, kas siekia skaidrumo, ar patys turėtų dirbti skaidriai. Taigi, siūlyčiau suprasti, kad tas klausimynas bus mūsų tolimesnio darbo pagrindas. Tas klausimynas yra labai išsamus, tokio paties išsamumo kaip ir komisijos klausimynas. Mes dirbame pagal ir pagal komisijos pateiktą pasiūlymą. Iki sausio 13 dienos manau, kad dar yra pakankamai laiko tam, kad būtų galima atsakyti klausimino klausimus. Jeigu mano gauta informacija iš sekretariato yra teisinga, tai po mėnesio, vasario 13 dieną vyks pirmosios diskusijos, taigi turėsime iš tikrųjų pakankamai laiko įvertinti atsakymus į klausimyną. Galite pasižymėti savo kalendoriją, kad iš tikrųjų tos diskusijos vyks pirmadienį vakare, vasario 13 dieną, Strasbūrė. Taigi, ačiū mėlyms kolegoms, su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo ir esu tikras, kad per ateinančius metus vyks labai intensyvus procesas. Procesas nebus paprastas, yra daug klausimų, į kuriuos reikės rasti tiek techninius, tiek ir politinius atsakymus. Tai yra mūsų kompetencija. Ir tikiuosi, kad ir taryba galės su mumis e, dėrėsis maždaug 2012 metų viduryje, nes būtent tada reikės dėrėtis dėl mūsų pozicijos. Na, o paskui mūsų laukia labai įtemptas 2012 metų antras pusmetis, kai reikės kalbėti apie finansinę perspektyvą, teisės aktus susijusius su finansinė perspektyva, dėl jų reikės dėrėtis lygiai taip pat kaip ir dėl MIFID. Aš irgi laukiu nekantriai ir tų diskusijų. Na ir norėčiau paprašyti visų kolegų bendradarbiauti, kad pasiektumėm optimalų sprendimą, kuris atitiktų ir finansų rinkų reguliavimo iššūkius. Ačiū. Ačiū Markus, ačiū visiems prelegentams, ačiū kolegoms. Noriu pasinaudoti tą progą, kad yra tiek daug žmonių ir pasakyti, kad 2011 metais Europos parlamento ekonomikos monetarnių reikalų komitetas, tai yra mūsų komitetas, turėjo labai daug darbo, taigi surengė 80 procentų daugiau. Atsiprašau, 48 procentais posėdžių daugiau nei 2010 metais. Ir Taip pat noriu pasakyti, kad kitame posėdėje bus surinkti klausimai, kur uh, bus klausomasi kandidatų ECB.